Colleghi, dobbiamo iniziare. Eh. Eh, Bene, cari colleghi, innanzitutto c'è una modifica dell'ordine. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau paminėti darbo tvarkės pakeitimus. Pono Tarabelos prašymų vienas pakeitimas, siūlau Europos fondas pagalbai e, labiausiai nepasiturintiems e, atidėti svarstymą šio pranešimo. Jau galima parengti kompromiso e, pakeitimus. Ponas Arišvolski ir kolega Sarbu negali taip pat dalyvauti rytoj posėdėje, dėl to balsavimo dėl jų pranešimų taip pat siūlau atidėti. Kovo 25 dieną balsuosime dėl viso šito, dėl visų šių nuomonių projektų. Tai štai, rytoj 11 val. pradėsime savo posėdį, o koordinatorių posėdis prasidės 10 val. Jeigu komentarų jokių nėra, darbo tvarkę laikysime priimtą. O dabar sveikinu atvykusį komisarą Mišelį Barnier. Jis yra atsakingas už vidaus rinkos klausimus Jis šiandien kalbės apie mūsų komitetų rūpimą klausimą. Jis mūsų pasakos e, mums apie finansinius produktus ir jų reguliavimo prekių rinkoje ir komercinės praktikos maisto grandinėje. Jis mums pakalbės apie turimus tikslus, apie žalėją knygą, ir apie nesažiningą komercinę praktiką. Gerbiamas Mišelė, puiku matyti tave mūsų komitete, mūsų posėdėje. Komisaras 16 val. be kita ko perspėjo kolegas turi išvykti. Bus gali, tuomet bus sprendžiami šip, Kipro krizės klausimai. Dabar žodis komisaro, paskui suteiksiu galimybę kolegoms klausti. Komisaras. Dėkoju, Paulio. Džiugu vėl susitikti su komiteto pirmininku. Prieš kurį laiką E, būdamas žemės ūkio ministru, dirbau kartu su pirmininku. Mes prisiminame maloniai šią patirtį. E, žemės ūkis yra viena didžiausių ES politikų ir aš asmeniškai šiai politikai skiriu didžiausią dėmesį. Sakyčiau, kad dirbome visas praeitą savaitę labai intensyviai, Giovanni Lavija, Kapolio e, Santos ir Mišel Dantin pranešėjai dirbo labai daug ir intensyviai, siūlydami naują žemės ūkio ir maisto grandinės modelį. Ir aš, būdamas komisaru atsakingu už finansinius produktus ir vidaus rinką, ir kai buvęs žemės ūkio ministras savo šalyje, norėčiau pasakyti, kad visi tie klausimai turi būti paremti tam tikromis vertybėmis, kurios viena vertus yra e, skaidrumas, atsekamumas, kokybė ir tvarumas. Man šis modelis, šis europinis modelis dar turi būti stiprinamas, e, kad rinkoje jis galėtų būti gyvybingas. Tikslas svarbiausiasis turėtų būti toks. Ar iš tikrųjų tas mūsų modelis tvirtas ir gyvybingas? Ar jis atsilaikys um, kartais nelengvomis sąlygomis rinkoje ir ar jis bus pakankamai atsparus piknaudžiavimui? Kalbant apie kaimo plėtros ir žemės ūkio modelį, mes esame pasirengę e, kurti e, atsparesnį žemės ūkio e, sektorių, E, krizės kontekste tai yra svarbu. E, svarbu, kad būtų įsteigtos žemdirbių organizacijos, būtų numatyti reguliavimo instrumentai ir įtvirtinti gamybos modeliai. Aš lygiai tą patį kalbu ir kolegai Dačian Čiolos, kai susitinkame Europos komisijoje. Stiprinti žemės ūkio modelį e, pirmiausia reiškia tai, kad visoje maisto grandinėje turi būti stiprinamas skaidrumas, e, turi būti aiškus finansiniai sandoriai, turi būti pažabota spekulacija finansų rinkose, kurią matome labai plačiai plintant pastaraisiais metais. Ir e, dėl to labai išaugo žaliavų kainos. Kaip jau sakiau, Paulio Kastro Norėčiau tarti keletą žodžių apie tuos du dalykus - maisto grandinę ir finansinių produktų reguliavimą. Jūs be abejo žinote, kad aš pateikiau žalėją knygą dėl nesažnybos konkurencijos apsirūpinant maistų ir nemaisto produktais grandinėje. Ši žalioji knyga buvo priimta e, sausio 31 dieną šių metų. Mes pradėjome plačias diskusijas apie nesažiningą komercinę praktiką. Ji tokia egzistuoja, nes kartais nėra pasirašymų e, sutarčių, kartais atgalinė dakas e, keičiamos sutarčių sąlygos, kartais tiesiog pasitaiko piknaudžiavimo atveju. Jūs kaip ir aš, visi žinome, kad daugelis e, atveju yra tokie, kad nukenčia tie gamintojai, kurie sunkiausiai verčiasi ir kurie yra mažiausiai apsaugoti tos konsultacijos turi sudaryti galimybę žemės ūkio sektoriaus atstovams išsakyti savo nuomonę ir už tą nuomonę be abejo būsiu dėkingas. E, taip pat svarbu išsiaiškinti ir su perdirbamosios pramonės ir prekybos sektorių atstovais ir brokeriais. Be abejo, remiamas, remiamas pirmiausia yra darbais, kurie jau buvo atlikti, kolega Čiolos ir kolega Tajani ir kolega Borg. Mes dirbome prie šių klausimų. 2010 metais mes įkūrė forumą. O tas forumas ir pasiūlė e, apibrėžimą, kas turėtų būti subalansuoti santykiai. Toje darbo grupėje mes e, kalbėjome apie tą nesažininką praktiką, mes identifikavome, kas yra gera praktika, kas yra bloga praktika ir šio forumo dėka norime pasiūlyti uh, savireguliavimo tam tikrus mechanizmus. Jūs taip pat žinote, kad žemės ūkio sektoriaus atstovai ne visada e, noriai palaikė tą savireguliavimo idėją, jie šiek tiek ją nepasitikė, tačiau formas sutarė iš dalies e, pradėti šį mechanizmą taikyti ir tikiuosi, kad artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais visi galės sėsti prie darybų stalo tolesnėms diskusijoms. Manau, kad reikėtų sudaryti galimybę e, geriau numatyti startinės nuostatas įvykdytinas per tam tikrą priimtiną laiko tarpą. Ir čia aš turiu galvoje ir didmenininkus, prekybininkus ir visus kitus, kurie yra susiję ar su maisto, ar su nemaisto prekių grandinė. Kiekvienam turi tekti tam tikrą atsakomybę, būtina tinkamai reguliuoti bankų sektorių. Sutarčių įdėgymas bankų sektorioje padėjo pagerinti praktiką tam tikrą pirmiausia e, klientų atžvilgių. Aiškesni, e, aiškesnis yra bankų išlaidos, aiškesnė pateikiama informacija klientams. Tačiau e, paskui reikės įvertinti pažangą ir rezultatus, kur ir aš pasiūliau komisarams dirbti toliau šiuo klausimu. Na, kol kas nedaug kas pasistumėjo į priekį ir norėčiau, kad ši praktika sutarčių sudarimo galėtų įsigalioti. Ir tačiau e, jeigu ši praktika neveiktų, e, reikia sudaryti galimybę e, priimti reikiamus teisės aktus, kurie būtų padedantis sureguliuoti šią sritį. Daugelis jūsų nori, kad tai būtų padaryta. Šis savo reguliavimo mechanizmas uh, turėtų padėti šią problemą išspręsti. Paskui būtų galima remti žaliąją knygą, atlikti poveikio vertinimą ir aš tikiuosi, kad paskui bus galima su, e, remtis tokiais būtent atliktais darbais. Tiek būtų pirmąją temą. Dabar antrasis darbų baras. E, žaliavų rinkos reguliavimas. Jūs be abejo turėtumėte at, atkreipti dėmesį tarp otvarkę, aš jums ją padalinau ir ten matosi, ką mes esame numatę veikti. Matote lentelę, kur yra kalbama be kita ko apie finansinį reguliavimą. Aš su ministrų taryba jau bendradarbiauju trejata metų, e, sudarydamas su šią lentelę. 35 teisės aktai buvo uh, pareikštas pagėdavimas G10 e, susikimo dėl 35 teisės aktų. Ten yra numatyti uh, E, tokie bendri teisės aktai tai yra mūsų teisės aktai, kurių tikslas yra įdėkti finansinių paslaugų vieningą rinką. Taigi, būtent čia ir randamos tam tikros priemonės, kuriomis aš siūliau naudotis tam, kad būtų galima e, išspręsti sandorių nepastovumo problemą žaliavų rinkoje, tiek e, energetikos, tiek žemės ūkio žaliavų rinkoje. E, tai taip pat padeda pažaboti tam kitus spekulacijos reiškinius, kurių poveikis gali būti katastrofiškas. Taigi iš šitos lentelės matyti, kokie darbai buvo nuveikti. Ta lentelė rodo, kad energingai juda į priekį ES mūsų aptariamoje srityje ir mes siekiame pažangos. E, prie šio klausimo sprendimo dirba taip pat ir jūsų koordinatoriai, jūsų pranešėjai. Nereikia ne pasakoti apie tai, kokį poveikį gali turėti nepastovumas žaliavų rinkoje. Taip pat nėra ko net kalbėti apie tai, kokį vaidmenį vaidina e, vis dėl didesnis finansinių produktų įsigalėjimas žemės ūkio žaliavų rinkoje. Galėčiau pasakyti vieną skaičių. 2008 metų finansų krizės pradžios finansiniai aktyvai susiję su žaliavomis išaugo iki 400 milijardų 2012 metais. Matome, kad kainų vystimas į žaliavų rinkoje yra vis labiau susijęs su tuo, kas vyksta biržoje. Taigi, kodėl tos rinkos tapo tokios, kurias reikia laikyti atskiromis rinkomis, kurioms reikia viešojo e, administravimo Tai yra tos rinkos, kurios be kita ko nėra tokios kaip kitos. Net jeigu tai yra atskiros rinkos, jos skiriasi nuo kitų, nes jos yra susijusios su gyvybiniais poreikiais, su pragyvenimo lygiu, su tam tikru e, šalių stabilumu, ypač skurdžiausiai besverčiančių šalių stabilumu. Mes žinome, kad kurso keitimasis gali turėti neigiamos įtakos ekonomikos augimui ir sukelti destabilizaciją šalyje, nekalbant jau apie bado riziką kai kuriais jau kraštutiniais atvejais. Nepakanka vien tik tai konstatuoti, ponios ir ponai, tą esu jau sakęs dar ir ta, prieš tapdamas komisaru prieš geretą trejato metų, nes aš buvau žemės ūkio ministras savo šalyje ir jau tada buvau nusprendęs veikti ir veikti pasitelkiant daugelį priemonių, kurios lentelėje čia pažymėtos, toje, kurią jums perdaviau. Ir norėčiau trumpai jums tas priemonės pristatyti. Pirmoji. Emir. Tai yra tas tekstas, kurį priemė Europos parlamentas ir neseniai buvo numatyti techniniai standartai, kurie bus pradėti taikyti šiemet. Tai yra labai svarbi tema, kaip ir išvestiniai produktai. Norėčiau priminti, kad sandoriai, pasauliniai sandoriai dėl išvestinių produktų siekia 600 milijardų dolerių. Ir taip yra nuolatos. 80 procentų šių sandorių yra e, parduodami vieniems kitų, net kai neaišku yra, kas ką veikia ir kas kam ką pardavė. Tų sandorių tarpe be abejo yra tokių išvestinių produktų, kurie yra naudojami žaliavų rinkoje ir žemės ūkio žaliavų rinkoje. Tai štai, kodėl tas emir tekstas yra toks svarbus dokumentas, nes ten yra kalbama apie centralizuotą duomenų bazę, kuri bus įdėkta, ten bus pažymėta pozicija įvairių suinteresuotų subjektų, tai bus taip pat ir centrinis repozitoriumas, e, kuris bus įdėktas visą tai didesnių skaidrumo labui. Taip pat bus numatyta kompensacija centralizuotų būdų teikiama, kalbant apie išvestinius produktus. Teks. Taigi, garantijų keitimas dėl išvestinių produktų taip pat yra numatytas tiems produktams, kurie dar nėra standartizuoti. Tai štai, pirmas žingsnis didžiulis pirmin. Mes šį projektą teikdami tikrai padarome didžiulę pažangą kadangi mes kalbame apie G20 tuke priimtą sprendimą, kitos valstybės partnerės ir ypač jungtinės valstijos, kurios yra viena iš svarbiausių mūsų partnerių, bus paskatintos elgtis panašiai. Antroji priemonė - MIFID. Tai yra ta priemonė, apie kurią dabar diskutuojama Europos parlamente ir taryboje, ši nauja e, finansinių instrumentų direktyva turi tikslą E, numatyti daugiau reguliavimo, kurio trūko ar kurio nebuvo dabartinėme tekste. Taigi, užtikrinamas viešasis reguliavimas tiems subjektams, kurie veikia išvesinių produktų rinkoje, jeigu tie subjektai veikia išvesinių produktų rinkoje, žaliavų rinkoje, arba jeigu su to yra susijusių prekybos veikla. Tai štai tai irgi didžiulė pažanga, kuri pasireikš netrukus, kai tik MIF vadinamasis tekstas bus patvirtintas, tikiuosi, dar tebe pirmininkaujant Airijai ir jūsų parlamento dėka. Trečiasis darbų baras - stiprinti santykius tarp rinkos priežiūros, finansinių rinkų ar fizinių rinkų priežiūros. Būtina, kad būtų teikiama visapus informacija, kad reguliuotojai galėtų tinkamai atlikti savo darbą ir Čia norėčiau paminėti būtinybę bendradarbiauti tarp įvairių reguliuotojų, fizinių ir finansinių. Tai jau yra trečioji priemonė, kur kalbama apie piknaudžiavimą rinką. Ji dabar yra peržiūrima ir ji pirmiausia bus taikoma dujų ir elektros rinkai, žemės ūkio rinkai, kur dar nėra numatyta fizinių reguliuotojų ir mes uh, manome, kad yra būtina numatyti galimybę surinkti informaciją ir galimybę ją analizuoti. Ketvirtoji priemonė - sustiprinti priežiūros mechanizmus ir įgaliojimus. MIF direktyvos peržiūra padės lengviau priimti čia sprendimus ir šios direktyvos dėka yra sustiprinama e, priežiūros struktūrų galios e, pasitelkiant esmą. Mes pasiūlėme, kad reguliavimo struktūros galėtų stebėti išvestinių produktų rinkos pokyčių žemės ūkio srityje ir kad galėtų reikalų esant, ir tai yra didžiulė pažanga, kurią aš pasiūliau, ir, ir tikiuosi, kad galės pasiūl, parlamentas tą pritarti, kad būtų galima numatyti tam tikrus slengščius ribas, kad rinkose neįsigalėtų, ypač jautriuose rinkose, monopolinių struktūrų. Ketvirtoji priemonė. MIF direktyvos dėka turime apriboti tam tikras dominuojančias pozicijas. Ir paskutinis darbų baras - piknaudžiavimas rinka. Peržiūrėjus direktyvą, piknaudžiavimo rinką direktyvą, dėl kurios dabar derinamasi, mes pasiūlysim aiškiai apibriežti tai, kas yra laikoma piknaudžiavimu rinko, kai, kai kalbame apie išvestinius produktus ir žaliavas. E, būtina, kad visos rinkos praktikos e, būtų tinkamai apimtos, kad e, būtų galima pritaikyti tinkamas ES taisyklės. Tai yra ta tema, kuri iš pradžių atrodė rizikinga ir iš pradžių ta rizika nebuvo identifikuota finansų krizės pradžioje. Tai yra manipuliavimas tam tikrais indeksais, Libor konkrečiai indeksu. Mane labai nustebino tai, kad niekas arba beveik niekas neidentifikavo to manipuliavimo rizikos bankų sektoriuje. Tas manipuliavimas ypač yra svarbus visos mūsų tarnybos ir ekspertai. Nebuvo paskelbę pavojus dėl šios rizikos. Mes supratome, kad rizika egzistuoja ir kad jinai yra didžiulė. Ji pasireiškia, kaip jau sakėme, Libor indekso atveju ir dabar dirbame prie viešo reguliavimo galimybės šioje srityje. Jūs gavote, kaip jau sakiau, darbų tvarkaraštį, bet čia dar yra ne viskas. Dalis tekstų jau yra įsigalioja dabar, yra uh, patvirtinti jūsų balsavimo dėka, tačiau joks finansinis subjektas ir joks finansų pro, produktas ar sektorius neišvengs viešo reguliavimo. Joks sektorius. Ir tai bus ir su tais indeksais, kurie, mano supratimu, yra naudingi, bankai turi dalyvauti juos taikant, turi galbūt net privalėti juos taikyti, tačiau E, reikalinga tam tikra metodologija, skaidrumas tų skaičių naudojimo ir būtinos griežtos taisyklės, bent jau daug griežtesnės negu jos buvo iki šiol. Tai štai tiek, ponė pirmininkė, galėčiau pasakyti apie finansinio reguliavimo e, būtinybę, kuri yra būtina vis labiau finansiniams produktams įsigalint e, žaliavų rinkose, ypač žemės ūkio žaliavų rinkose. E, Ačiū, kad pakvietėte čia mane taip neįprastai vėl sugrįžti jūsų komitetą e, ir pakalbėti šią temą. Dėkoju. Grazie, davvero. Ačiū, Mišel. O dabar mes e, galime pasakyti, kad pasitikime jumis jūsų kompetencija be išlygų. Šiandien jūs kalbėjote jau apie tą darbą, kurį nuveikėte, paminėdamas, kad jūs esate gerai susipažinę su žemės ūkiu, kadangi keletą metų dirbote žemės ūkio ministru ir minėjote kainų svyravimą, ypač žemės ūkio sektorėje. Būtent šita tema yra labai svarbi, kadangi susidarime su daugybė spekulacijų, ypač spekulia... spekulacijų išvesnis produktais. Dabar aš suteiksiu galimybę paklausti kolegoms, o dabar visų vardu norėčiau draugos papastankos pasveikinti. Tiesiog jūsų vardu norėčiau pasiūsti jam pačius geriausius linkėjimus. Kaip jau minėta, komisaras Barnie turi išvykti ketvirtą valandą, pasirašysiu kalbėti yra pakankamai daug, todėl norėčiau suteikti nedaugiau kaip dvi minutės kalbėjimo laiko. Neveš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Sveikinu jūs atvykus į mūsų posėdį. Džiugu, kad atvykote. Tai tikrai labai svarbu, Jūs kalbėjote apie dvi temas, kurios yra labai svarbios mūsų komitetui. Laiko turim nedaug, tad paminėsiu tik pirmąją temą - maisto grandinę. Jūs teisingai sakėte, kad bendroji žemės ūkio politika turi būti stiprinama, o tam yra būtina stiprinti maisto grandinę. Teisingai. Nes, kad ir kokios reformos bebūtų daromos bendrosios žemės ūkio politikos srityje, jeigu nebus tinkamai organizuojama maisto produktų prekyba ir tinkamai organizuota jo, jų gamybos grandinė, tai žemės ūkis bet kokiu atveju iš krizės neišbris. Europos parlamentas 2012 m. vasarį patvirtino rezoliuciją, kur buvo pasakyta, jog būtina plėtoti gerą praktiką šią temą. Tačiau paaiškėjo, kad galiausiai reikės priimti teisės aktus. Tebe laukiame dar. Laukiame iki Liepos mėnesio, nes Liepa aukšto lygio formas turėjo pateikti savo išvadas. Laukiame iki lapkričio gruodžio ir nutiko štai kas. e, susitarimas lygtai ir atsirado, bet neatsiklausų žemės ūkio nuomonės atstovo. Tai yra nesusitarimas mano supratimu. Laukiame komunikato. Ir norėčiau pasakyti, kad tai mane šiek tiek nuvylė. Šiandien jūs kalbėjote apie protingą tam tikrą laikotarpį, kurio dėka būtų galima suteikti galimybę sutarčių sudarimui, bet jau laukiame regis ketverius metus. Tad aš manyčiau, kad yra atėjęs laikas pereiti prie teisėkuros darbo, prie minimalaus teisėkuros darbo. Ir galiausiai būtina, kad ta, ge, ge, tie geros praktikos kontraktai atsirastų. nes per nedik ilgai laukiama, kad būtų investuojama tik į geros praktikos e, kontraktus dėkui. Michel Dantin, et... Michel Dantin, o paskui Elizabeta Jėglė. Michel Dantin, ponė komisarė, jūs e, pasisakote iš karto po posėdžio, kur buvo balsuojama Europos parlamente dėl žemės ūkio politikos tam tikrų klausimų. Teisingai paminėjote, jūsų pasisakymas atitinka mūsų mintis. Kai kas mano, kad gal būtų galima pasilikti prie senų bendros žemės ūkio politikos priemonių ir atremti iš nudienos iššūkius, bet jūs teisingai sakėte, iššūkiai tiek pasikeitė, kad reikia kitų priemonių ir kitų, e, kitų sprendimų. Jūs teisingai paaiškinote kokie sprendimai turės būti priimti mūsų Europos institucijų siekiant reguliuoti rinką. Ar galėtume papildyti savo pasisakymą, patvirtindamas, o kaip su kitomis pasaulio šalimis tais pačiais klausimais, koks jų požiūris. Nes jeigu Europa e, atsižvelgia į tai, kas numatyta G20, tuke, jeigu yra daromi tam tikri teisėkuro žingsniai, juk reguliavimo priemonės veiks tik tada, jeigu kiti žemynai taip pat imsis atitinkamų priemonių, įdėks tas priemonės, kurios būtų panašios į mūsiškes. Europos parlamentas be abejo nori sužinoti, kas vyksta kitose pasaulio kraštuose. Dėkui. Grazie, Michel. Ačiū, Mišel, po to Tarabelė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Sveikinu atvykusiu mūsų Žemės ūkio komiteto posėdį. Man buvo malonu girdėti, ypač po mūsų balsavimo plenarnėje sesijoje, girdėtis iš jūsų e, nuomonę apie skaidrumą, atsekamumą, skaidrumą. Ir aš norėčiau paklausti jūsų kaip komisaro atsakingo už vidaus rinką kaip būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą ir didesnį atskaitų ats, atsekamumą, turint omenyje tą situaciją susijusią su arklienos mėsa pasklidusią po visą Europą, taip pat ką būtų galima daryti, kad nepatektų antibiotikais užteršta paukštiena iš kitų ES valstybių į, pavyzdžiui, Vokietiją. Taigi, kaip būtų galima padaryti ES produktų rinką padaryti skaidresnę, atskaito, atsekamesnę. Ir žinoma, man malonu buvo girdėti, kad jūs didelį dėmesį skirsite ir uh, gamintojų organizacijoms, tačiau kaip ten bebūtų, e, siekiant visiško liberalizavimo mes neturime uh, leisti įsibujoti visiškai savivaliai. Taigi norėčiau išklausyti jūsų kaip komisaro atsakingo ir už vidaus rinkos segmentą nuomonę. Dėkoju Elizabet Markas Tarabela. Pone komisarė, norėčiau susitelkti prie vieno dalyko, prie spekulacijos. Skaičiau jūsų knygą, kuri vadinasi Kas maitins rydienos pasaulį. Tai atitinka kitus šedevrus ir aš tą jūsų knygą laikau šedevru. Ir šitą knygą. Ir šiandien iš tos knygos aišku reikia kelti klausimą, ar žemės ūkio produktai yra tokie produktai kaip kiti. Žinau, kad daromi sandoriai, ne, sudaromos dvišalės sutartys, bet 2010 metais padvigubėjo per mėnesį kviečių kaina, nes Rusijoje kilo gaisrai, ir nuo 130 eurų iki 250 eurų pakilo kviečių kaina, nes dėl gaisro iškilo e, pavojus grūdų rezervams. Ir dėl to išaugo spekulacija. Dabar e, pasaulio rinkose 50 kartų išaugo kviečių kainos. G20 buvo kalbama apie šios klausimus, apie 2011 metų problemas. Gal galėtume e, tiesiog uždrausti, primti tam tikras pozicijas dėl maisto produktų. Ir galėtume galbūt pasakyti, kad jeigu šimtas tūkstančių tonų kviečių yra nuperkama, tai tai kviečiai turėtų patekti iš taško A į tašką B. Galbūt dalis būtų prekybai, bet būtų e, būtina ko gero uždrausti E, spekulacija, nes jeigu 10 val. nuperkama 100 tūkstančių tonų kviečių, o 16 val. tos pačios dienos jie parduodami už didesnius pinigus, be abejo, tai yra spekulacija, nuo kurios kenčia žmonės. Aš manau, kad būtina žengti šią kryptim. Ką Jūs manote apie tai? Ką mano apie tai Europos komisija? Aš manau, kad ne visi e, yra tokie atviri kaip Jūs, tokioms drastiškoms ribojimo priemonėms, bet ar komisijoje yra tokių nuomonių, uh, kurios tikslas būtų toks e, - ne spekulacijais, maisto produktais, bent jau baziniais maisto produktais spekuliuoti nevalia. Dėkui. Grazie, Mark. Dėkoju, Mark Lebrou, o po to Girling. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mes džiaugiamės, matydami mūsų savo komiteto posėdėje. Mes, kaip jau sakiau, džiaugiamės, bet nenoriu jokių tuštybės. Um, apraiškų čia matyti. Tiesiog um, norėčiau pasakyti, kad buvo jums užduoti labai tiksliai klausimai. Aš turiu irgi vieną labai tikslų, kitą šiek tiek platesnį. Tikslus klausimas būtų toks, kokie turėtų būti atlikti teisėkuros pakeitimai, kad, kaip sakote, kad sutarčių nuostatos būtų saistančios. Ir antras klausimas yra toks panašus į Mišel Dantan užduotąjį. E, kokia yra jūsų vizija? Tai mane domina kokia, koks turėtų būti rytieno žemės ūkis. Klausimas atrodo labai naivus, um, nes jis labai platus. Tačiau, man atrodo, tą naivų klausimą užduoti yra būtina, nes atsakyti į šį klausimą, reiškia atsakyti į Europos ateitį, į tai į klausimą, kokia bus rytoj ES ateitis. Ar manote, kad mes turim pakankamai priemonių, kad turime pakankamai jėgų galiausiai kovoti su žemės ūkiu, kuris dabar yra visiškai nereguliuojamas ir dažnai atsigrėžia prieš ES. Ar mes būsime pakankamai stiprūs, kad netaptume Kinijos, Indijos ar, ar Brazilijos papildomą darbo jėgą? Grazie, Girling, e poi Martin Osling. Thank you. Uh, thank you. Girling. Jūs pasiūlėte e, veiksmus darybose dėl spekulac... prieš spekulacijas maisto produktų rinkoje. Tačiau aš norėčiau paklausti komisaro Štaiko, ar jūs pritarate, kad iš tikrųjų reikia taikyti globalų požiūrį į tarptautinkis rinkas ir taip pat kaip reikėtų uh, dar vertinti tarptautinės finansinės organizacijos, kurios mano, kad reikėtų taikyti lankstų požiūrį ir kištis į rinką tik tada, kai yra reikalinga. O jūs, atrodo, manote, kad reikalinga griežtesnė eksantė fiksuota nuostata, kuri nebūtų tokia lanksti. Martin Ostink. Ačiū komisarė, kad atvykote į komitetą. spekulacijų žemės ūkio produktų rinkoje klausimas yra labai svarbus. Ar jų komisija turi kokiu nors skaičiu apie praėjusių metų spekulacijas, kadangi dėl statistikos yra ginčiamasi. Ir be to norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors galimybių pažaboti tuos mm, virtualius sandorius kai yra parduodami žemės ūkio produktais, kartais yra 50 kartų pardavinėjimo, kol e, kviečiai patenka vartotojui. Ar yra kokios galimybės pažaboti šią prekybą? 2003 metais Deutsche Bank įkūrė fondą, ir tame fonde buvo numatyta tam tikras indeksas, kai buvo pardavinėjami grūdai kartu su dujomis bendram pakete ir buvo 13 milijonų. Transparenz, ja, aber wenn man eine Transparenz. 13 milijardų eurų buvo investuota, o po to ta suma išaugo keliaropai. Taigi norėčiau paklausti, jeigu ES nuspręstų reguliuoti rinkas, o kitos valstybės nepasektų jos pavyzdžių, tai kokios galimybės imtis kokių priemonių prieš tas valstybės, pavyzdžiui, taip kaip tai yra planuojama tarbankinių sandorių atveju. Agnew e poi viceprezidente Siekierieski. Thank you, Chairman. Um, Commissioner. Agnew jūs savo kalboje nepaminėjote e, arklienos problemos, nors kalbėjote apie atsakamumą, o mes Junktinėje karalystėje iš tikrųjų didelį dėmesį skiriame tam atsakomumui ES mastu, nors iš tikrųjų jis netoksai geras ir dėl to, ko gero, mes turime tuo pasirūpinti patys. Taigi tas atsakomumas yra labai svarbus dalykas, tačiau kita vertus jisai užims labai daug laiko. Kita vertus rinkos veikia, tačiau kodėl vyksta spekulacijos, kadangi nėra jokio akstino, kad gyventojai patys pardavinėtų, kadangi jie negauna tinkamos kainos. Taigi organizacijos, gamintojų organizacijos pačios vadovaujasi savivalda, tačiau kita vertus šitas procesas veikia ir savireguliacija vyksta. Tačiau aš manyčiau, kad nereikėtų kištis į šitą procesą, ypač aš baiminosi dėl tuo, kad tokie sprendimai, kurie buvo pasiūlyti, pavyzdžiui, Kiprui, kai buvo bandoma išgelbėti e, eurą,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 sanglaudos politika nebėra tokia suprantama valstybėms narėms, todėl tik pagalvoti apie jos ateitį. Antra, kaip žemės ūkio produktų pardavimą reikėtų reglamentuoti tarptautinėse rinkose. Vienas dalykas yra Europos rinka, o kitas dalykas išplėsti savo uh, reguliavimo veiklą tarptautiniu mastu, turiu menyje ir pasaulio prekybos organizaciją, kitas finansinės rinkas. Ir jeigu mes to nepadarysime, tai globalių mastų ir toliau tęsis didelio masto spekulacijos. Žinoma, iškyla prekybos kokybės ir standartų problema. Ustaleń wynikających ze wspólnych, jednolitych standardów na rynku europejskim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 Jeigu mes nesusidorosime su šitą sudėtingą problemą, tai mes rinkose susidursime su dar didesniais sunkumais. Vienos valstybės galbūt gali netekti daug pajamų, o kitos apskritai gali būti eliminuotos iš rinkos. Kitas dalykas yra kokybė. kaip užtikrinti ją prekyboje su trečiomis valstybėmis. Jeigu mums pavyks bendradarbiauti, tai tuo met, kai iškils nedėlės problemos, jos gali turėti didelį poveikį. Uh, you, uh, uh, dėkoju komisarė, dėkoju už jūsų pasisakymą ir komentarus komitete norėčiau paminėti tris problemas. Pirma, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip pagerinti darbą ateityje. Jungtinė karalystė neseniai prieimė įstatymus, kaip galima būtų reglamentuoti didmeninę prekybą. Ir mes taip pat siekiame užšiuopti tuos piknaudžiavimo atvejus, kai yra pažeidžiami mm, žmonių prekybos nuostatos tarp gamintojų ir perdirbėjų. Kas yra mūsų šalyje paskirta atskira įgaliotinė šiems klausimams. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip ES būtų galima kovoti, pažaboti tos didžiausius perdirbėjus. Dabar dėl žemės ūkio produktų rinkų ir vykdančių, vyk, vykdomų e, spekulacijų. Iš esmės šitos rinkos yra labai svarbios, kad būtų galima kovoti su ateities kainų nepastovumu ir kitimu. Tam yra reikalingi tas reguliavimas. Tačiau svarbiausias klausimas iškyla, ar tos spekulacijos tikrai išbalansuoja rinką ar tiesiog padeda jai nusistovėti. Aš būčiau linkęs manyti, kad mm, labiau atsitinka, labiau mm, pasakyta tai apie antrąjį atvejį. Bet to kokios yra sąsajos tarp grūdų rinkos, grūdų atskirų rūšių prekybos ir energetikos biokūro gamyba ir kainomis, taip pat su biokūru. Taip pat norėčiau paklausti, ar prekyba rinkoje sukūrė tą kainų e, sviravimą, ar apskritai tai yra perdirbėjai, kurie e, yra atsakingi už tą, tos kainų pokyčius. Ar jūs turite kokiu nors įrodymų, kad yra kokiu nors konkrečių spekulacijų rinkoje, tačiau kartais, jeigu reikėtų uh, E, kaip jūs sakėte, sandėliuoti didžiulis kiekius grūdų. Tai tie sandėliai turėtų būti nežmoniškai dideli ir aš nežinau, ar jūs galite iš tikrųjų, tikrųjų įrodyti, kad tai yra spekulacijų rinkoje e, atvaizdas. Komisarijų krietame saudau. E. Dėkoju, pane komisarė. Norėjau ir aš jūs pasveikinti, nes mes puikiai prisimename Prancūzijos pirmininkavimą. Ir Manau, kad komisaras yra pakankamai dirbęs su taryba, kad būtų galima tikėtis puikaus darbo ir puikių rezultatų čia ir dabar. Vidaus rinkos komisaras nusiteikęs draugiškai žemės ūkio politikos atžvilgių. Nelengva kombinacija, bet mums džiugi. Tad džiaugiuosi, kad kolegos jūs pakvietė čia. jeigu svarbiausi partneriai mūsų nerems mūsų e, priimtų priemonių, ka, kaip, koks sėkmingas bus tas mūsų priemonių paketas. Kaip, ką apie tai manote? Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū visiems. Elgiamės labai disciplinuotai, tad dabar žodį suteikiu ponu Mišel Barnier. Nors Mišel Dantan ir galėtų atsakingi, komisaras galėtų atsakyti ir Mišel Dantan galbūt mano vietoj, bet kiekvienam turbūt reikia vaidinti savo vaidmenį. Ar tam? Pone pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Linkiu ir aš, kuo greičiau pasveikti e, Europos parlamento vicepirmininkui Džordžios Papastamkos Norėčiau perduoti linkėjimus jo šeimai, jo sveikatos būklė dar tebėra labai rimta, bet aš manau, kad jo ryštas e, padės iš tos situacijos sėkmingai išsisukti. Norėčiau visiems padėkoti už pateiktus klausimus, pavadysiu juos trumpai atsakyti. Pone, ne, aš ir pone Lebrun minėjo maisto grandinės klausimą. Daugelis jūsų kolegų rūpinasi šiuo klausimu. Hosė Bovė, pavyzdžiui, nekalbėjo šiuo klausimu, bet jam tai irgi yra svarbus klausimus. Pranešimą rengė e, kolega Dejunk ir Kratsabil taip pat e, aktyviai stebi šio klausimo sprendimą. Vėlgi galėčiau pasakyti be jokios abejonės. Žinau, kad jūs esate nekantrų, sulaukiau jūsų laiškų šią temą, nes prašėte manęs paspartinti teisėkuros akto teikimą, kurio dėka būtų galima numatyti geresnę praktiką maisto grandinoje, kad būtų galima tinkamai apsaugoti gamintojus. Aš atidžiai stebiu šią situaciją, dirbu Europos komisijoje, dirbame kolegialiai, e, stebime visus sektorius e, ir vyno sektorių, ir, ir, ir, ir daugelį kitų sektorių. Pavyzdžiui, su ponu Dota diskutavome apie maisto grandinės pertvarkymą, apie vertės perskirstimą joje. Kalbėjau apie techninės platformas, apie naujus reikalavimus, kurie egzistuoja pagal naujas reguliavimo taisyklės. Uh, E, tarpininkų vaidmuo, matome, yra labai išaugęs čia pastaruoju metu. Tad e, kyla visai e, legalių lūkesčių, kad tas vaidmuo sumažėtų. Ir aš iš tikrųjų atidžiai stebiu padėtį ir, kaip jau aš sakiau, neįprimtina yra tai, kad mažiausiai apsaugoti ir mažiausiai uždirbantis yra gamintojai maisto. Tad Norėtume, kad atsirastų tas savireguliavimo mechanizmas, kuris padėtų šią problemą išspręsti. Aš Strasbūre prieš keletą dienų sakiau Eurocommerce atstovams, kad mūsų kantrybė nebus begalinė, mes laukiame pažangos ir tuo pat metu mes siekiame, kad tas savireguliavimo mechanizmas padėtų pasiekti uh, E, apčiuopiamų rezultatų, kad būtų sudaromas geresnės gamintojams palankesnės sutartys. Mes stebėsime šią sritį, tuomet aš sakiau ir sakiau, kad galite mums padėti, mes darysime poveikio analizės. Tas Twin Truck projektas, minėjau, kad e, būtų vienu metu atliekama ne vienas veiksmas siekiant pagerėjimo šioje srityje poniai Livra patraukti, aš galėčiau pasakyti štai ką. Jeigu turėtume priimti sprendimą per tą numatytą protingos trukmės laikotarpį, tai tuomet e, galėčiau pasakyti, kad metų pabaigoje bus tie tyrimai apibendrinti ir mes Matysime, kiek mūsų siūlomas mechanizmas yra produktyvus, pozityvus, ar kiek jis yra nenaudingas. Mes norime būti pasirengę tinkamai numatyti teisės aktą, kad žinotume, kiek jis yra reikalingas ir kiek bus efektyvus. Bet tam turime sulaukti studijų susijusių su poveikio analizė. Nes dabartinė sutarčių politika, sakyčiau, yra šiek tiek naivoka, reikėtų, kad situacija pasikeistų. Su kožeka aš nulatos palaikiau pozityvius santykius ir aš ir jiems uždaviau klausimą, e, ar jų manimų tas mechanizmas tinkamai veiks ar ne. Su kolega Čiolos stebėsime irgi to mechanizmo veikimą ir stengsimės mes patys būti tikrai nenaivus. Aš jam sakiau ir tą sakiau ir kitiems maisto grandinės dalyviams, kad mes stebėsime situaciją ir sieksime pažangos. Mišel Dantin, kolega Kaplasantos ir ponia Kirling minėjo labai svarbų dalyką. Tai yra e, daugeliui minėtų tekstų svarbus dalykas. O būtent vienodų taisyklių taikymas visiems. Kitaip tariant, teisingai buvo klausta, o ką darys kitos pasaulio šalis. Mes be abejo turime paaiškinti, ką mes veikiame, kur pasiekėme pažangos ir Be abejo, tuo pat metu turime konstatuoti, ką veikia kiti mūsų svarbiausi partneriai, konkrečiai Junktinės valstijos, pavyzdžiui. Nes aš jau sakiau, kad kalbant apie finansinius sandorius, 80 procentų finansų prekybos yra transatlantinė šiandien. Ji vyksta tarp JAV ir ES. Be abejo, visą laiką taip nebus. Singapūras, Brazilija, Indija yra kiti regionai, kurie netrukus įsilies į šią prekybą būtent dėl to aš e, norėčiau pasakyti ponui Dantin ir ponė Kjörling ir kolegai Kapulos Santos, kad dabar, kai turime daugelį priemonių, kuriomis būtų galima naudotis, MIFID, EMIR, e, direktyva dėl piknaudžiavimo rinką. Amerikiečiai rengiasi taip pat įgyvendinti panašias priemonės. Kartais, kai dėl emir, pavyzdžiui, ar žemės ūkio rinkų jie yra prieėmę dar griežtesnių nuostatų negu mes. Aš paprašiau savo tarnybų atlikti specifinę studiją, lyginamąją studiją, kur būtų galima išsiaiškinti ne tik tai, ką veikia amerikiečiai ir europiečiai, bet tuo pat metu, ką mano brazilai, ką mano kanadiečiai, ką mano Indija ir Kinija Tai yra G20 svarbios e, šalis, arba, pavyzdžiui, Rusija taip pat, ką jos mano visos šiomis, šiomis temomis, šiais klausimais. Ir dabar ta studija pradėta renkti, tai yra lyginamoji studija e, finansų reguliavimo e, darbo atvarkė studija. Ir čia mes kalbame apie priemonės, kurios padėtų pažaboti spekulaciją maisto produktų žaliavų rinkoje. Ponu Mišeliu Donta dar norėčiau pasakyti, kad labai atidžiai stebime, koks darbas vyksta FAO, Junktinių tautų maisto organizacijoje. Čia taip pat vyksta daugelis dalykų, būtina užtikrinti skaidrumą. FAO dirba keturiose sektoriuose, pirmiausia, grūdinių kultūrių, kviečių, ryžių, sojos ir kukurūzų šiomis temomis FAO turi priemusi tam tikras priemonės, kurio dėka gali sėkmingai funkcionuoti ir tas rytis reguliuoti. Mes kalbame apie pasaulinę valdyseną. Turime likti neabejingi šiems dalykams, turime reikalauti FAO reformos ir turime reikalauti, kad atsirastų tokia struktūra, kuri pasaulinio lygių turėtų daugiau galių. E, kalbėti žemės ūkio klausimais ir juos spręsti. Aš jau savo ankstesnėse pareigose esu apie tai kalbėjęs. Kolega Anju ir kiti kolegos kalbėjo apie produktų atsekamumą. Aš ir pats tą žodį visai neseniai paminėjau savo pasisakymę. Nu, dažnai pagalvoju apie tą atsakymą, kurį pateikiau, man atrodo, Strasbūre salėje E, kai vyko mano klausimai į komisaro postą finansinių paslaugų. Ir, ir, ir ponė Liulin, kurios regi šiandien yra, jinai yra salėje. Jinai man uždavė klausimą dėl vyno. Tuomet, ponė Liuling, aš apie E, atsiekamumo kalbėdamas palyginau vyno produktus ir finansų produktus. Tuomet aš dar nebuvau komisaras, buvau tik kandidatas. Aš maniau, kad tas palyginimas yra įmanomas. Dėl finansinių produktų yra būtina jiems taikyti atsiekamumo priemonės. Tad, kad būtų galima tinkamai atsekti, kas ir kaip, būtina, kad šviesos atsirastų ten, kur veikia subjektai prie šviesos nepratę ir jos nemėgstantis. E, išvestininiai produktai pakeis labai daugą. Ir jiems taikomas naujos taisyklės taip pat. E, amerikiečiai taip pat pertvarko šitą savo sritį. Čia mes nekalbam apie žemės ūkio gamintojus. Jie nebijo produktų atsiekamumo. Ir aš manau, kad jeigu mes kalbame apie dabartinę neseną krizę, kur yra sukčiavimo rezultatas, manau, taip galima teikti. Nes e, buvo parduodamas vienas produktas, o tarpu, kad tai buvo kitas produktas. Sakoma, kad nebuvo aiškiai pasakyta, kad yra arklienos tam produkte. Ir aš manau, kad reikia negailestingai elgtis su tais, kurie šitaip sukčiauja. Uh, Ir man nėra jokio sunkumo pasakyti, kad mūsų reikalavimai turi būti maksimalūs. Mes turime reikalauti maksimalaus atsakamumo, mes privalome tą užtikrinti pirkėjams. Lygiai taip pat kaip ir finansinių produktų atveju. Būtinas yra atsekamumas. Ir nemanau, kad žemės ūkio gamintojai e, prieštaraus, kad jų produktai bus atsekami greičiau priešingai. E, maisto produktų srityje atsiekamumas svarbiausia, nes kalbame apie gyvybinius mūsų poreikius, bet e, finansų rinkos srityje tai yra labai svarbus dalykas, nesvarbu žinoti, kas ką perka, kiek perka ir panašiai. Tie galėčiau pasakyti, kalbėdamas apie skaidrumą. Pone Agniu, nekalbėsiu čia apie Kipro atveju, jūs jį minėjote, tiesiog pasakysiu tik tiek, kad mes dirbame ir toliau su Kipro administracijos atstovais rytoj Kipro parlamentas balsuos dėl to neįlinio ir išimtinio paramos plano. Ir e, mes kalbam apie planą, kuris padėtų apsaugoti smulkius indėlininkus. Tiek būtų apie tai, kas yra nu, nuplanuota nuveikti ir, ir ką aš ginsiu kaip komisaro pareigas einantis asmuo. Buvo kalbėta dar ir apie spekulaciją ir būtinybę pažaboti. Pone Tarabela, ar reikia uždrausti spekulaciją? Finansinės priemonės gali būti naudingos siekiant užtikrinti grinų pinigų srautų sėkmingą tiekmę ir aš galėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas, svarstant susijusius tekstus, mus kai kuriais atvejais paremė. Aš manau, kad reikia būtent labai griežtų taisyklių. Kalbant apie padėties apribojimą rinkoje vieno ar kito subjekto, reikėtų galbūt nustatyti tas ribas labai griežtai ex ante, o ne vien tik ex post. Manau, kad esma reikėtų suteikti naujus įgaliojimus, spręsti, kad jeigu atsitiktų taip, kad sumažėtų pastovumo rinkose, o tai gali turėti labai neįgiamų pasiekmių e, stabilumui ir net gali pritrūkti maisto. Tuomet esma turėtų spręsti, kaip tas ribas nustatyti. Kolega Oslink klausė apie galimybę kiekybinių požiūrių įvertinti e, mūsų aptariamus dalykus. Na taip, aš irgi esu už tai, bet tam reikia turėti tam tikrų žinių. Būtent uh, skaidrumo prievolio. Mes tai rašėme savo siūlomiuose tekstuose. Labai svarbus dalykas tiek MIFID, tiek EMIR tekstuose. Tai Skaidrumas yra išeit, iš ankstinė sąlyga, norint atlikti šių reiškinių kiekybinį įvertinimą. Turime žinoti, kas ką daro, nes kokybės mastų neįmanoma nustatyti, kol nežinome, kas ką pirko, už kiek pirko, koks sandoris įvyko. Šiaip ar taip, dirbame visi tą pačią kryptim. Ponui Sikievski norėčiau pasakyti štai ką. Ankstesnės pareigas e, užimdamas e, buvo atsakingas už regioninę politiką. Mes kartu esame dirbę. Kai tuomet dirbame prie sanglaudos politikos, man ji labai svarbi. Tai yra politika, kuri papildo bendrą žemės ūkio politiką. Ypač kalbant apie antrąjį ramstį. Būtent dėl to e, remiau komisarą Han. Ir manau, kad galėsime pasiekti kuo geresnio įmanomo biudžeto, kai pasibaigs darybos tarp Europos parlamento ir ministrų tarybos bei valstybių ir vyriausybių vadovų. Tikiuosi, kad bus išsaugotos dvi politikos, kurios nėra kažkokios arhaiškos, praeities politikos, tai yra modernios politikos. Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, tiek apie sanglaudos politiką, galime pasakyti tą patį, jos yra modernios. Tai štai, ponis Kirski, galėčiau pasakyti štai ką. Be abejo, norėčiau, kad atsirastų daugia šalių sustarimų prekybos rytyje, ypač kalbant apie žemės ūkio rytį, nes taip yra tiesiog geriau. Būtent dėl to Dohos sustarimas ir žlugo, kad Indija ir, ir Junktinės valstijos nesutarė tarpusavį. Svarbu, kad atsirastų tinkami daugiašaliai sustarimai. Dirbama ir dvišalių pagrindų su Kanada, pavyzdžiui, tikiuosi netrukus su Junktinėmis valstijomis. Uh, viskas prasideda mm, pasitikint savimi, tačiau nepuoselėjant nereikalingo naivumo. Ir manau, kad visa tai e, bus naudingi dalykai, jeigu vyriausybė nuspręs, darybos su JAV prasidės. Ir aš manau, kad finansinio reguliavimo klausimai darybų metu bus neišvengiamai keliami. E, pone Lain, jūs kalbėjote apie savo šalies patirtį, jūs kalbėjote apie e, ginčių sprendimo tam tikrą struktūrą. Mes esmai esame suteikę panašų vaidmenį. Tai yra nepriklausoma europinė struktūra, kuri koordinuoja nacionalinių priežiūros institucijų veiklą. Tikslas yra pasiekti Europos sąjungos lygmenių tam tikros harmonizacijos. Pasižiūrėsiu, kas yra nuveikta Junktinėje karalystėje ir galbūt bus galima pasimokyti ko nors ir iš to modelio. Fonas Lain ir fonas Kapulasantos minėjo, kad egzistuoja ryšys tarp kainų trumpalaikio nepastovumo ir energijos kainos ir, ir klimato kaitos. Be abejo, tas ryšys yra. rinkos dar labiau iškreipia tas kainas. Ir aš tikrai nepamiršau, kad jūsų minėtame pasisakymė dėl arklienos ar jautienos, mane jėglė apie tai kalbėjo ir kiti, jeigu pažvelgtumėte į tai, koks vyko procesas, kur dar ne viską galbūt supratome ir nepakankamai detaliai žinome. Tas, tam tikri procesai leidžia pamatyti, kad čia irgi pasitaikė spekulacijos veiksmų ir čia įtakos turėjo žaliavų e, rinkoje bei įsigalintys vertybiniai popieriai. Mums reikia dabar ir jūsų ryšto, kad galėtume kuo greičiau pasiekti, kad teisės aktai reikiami bus įgyvendinti. Jie neseniai buvo priimti, EMIR, pavyzdžiui, buvo patvirtintas neseniai, na, o, pavyzdžiui, direktyva dėl piknaudžiavimo rinka bus patvirtinta netrukus, kad dėl MIFID irgi paremkite mus, nes mums reikia priemonių tam, kad galėtume užtikrinti vaistų produktų atsiekamumą, atsakomybę visų ir skaidrumą visoje mm, finansų e, rinkoje, kalbant apie žemės ūkio ir maisto produktus. Noriu visiems padėkoti ir galbūt po keletą mėnesių, ponė pirmininkė, galėsiu vėl sugrįžti su komitetą, pristatyti, kokiu rezultatu buvo pasiekta, kokie teisės aktai, iš mano mėtų, buvo įgyveninti, kokie bus įgyveninti. Ačiū. Eh, Dėkoju, ponė komisarė, ačiū, ponė miser Barnie. Diskusai įdomios. Dar kartą noriu padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. mus be abejo domina Europos komisijos darbas visomis tomis svarbiomis temomis. Ačiū dar kartą, net jeigu tiek, kiek, kiek ir užėmėme daugiau jūsų laiko, vis tiek esame jūs labai dėkingi. Minutėlės pertrauka.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 galbūt e, panagrinėję penktą e, punktą turėtume padaryti trumpą pertrauką, nes numatytas yra susitikimas su audito rūmų nariais. Būtent 18 val. yra šis susitikimas numatytas. Tai truputį vėliau numatytas šis susitikimas, todėl penktą punktą išnagrinėję, tada mes padarysime pertrauką ir palauksime, kol audito rūmų nariai atvyks pas mus. dell'agricoltura e della pesca kad. Dabar perėsime prie žemės ūkio ir žuvininkystės statistikos. Mes e, dabar kaip tik tai periname prie Europos parlamento ir tarybos e, reglamento pasiūlymo susijusio su žemės ūkio ir žuvininkystės statistikos. Aš esu pranešėjęs šio klausimo komisija pritarė 2014 metų reglamentą patikrinti 182 ir peržiūrėti jį ir e, išbraukti visas nuostatas, kurias susijusios su reguliavimo procedūra sutikrinimu. Taigi per šią kadenciją vietoj šio teisės akto turėtų būti numatyti deleguoti į teisės aktai ir e, komisija norėtų pateikti, pa, pakeisti naująjį teisės aktą, būtent sus, tas nuostatas susijusias su e, statistika žemės ūkija ir e, žuvininkystėje, kad jis būtų priderintas prie dabartinės teisinės situacijos. Kitas dalykas tai yra pati e, statistika. Ir Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas turėtų būti pakeistas kitų komitetų. Tai yra Europos statistikos sistemos komitetu. Tai reiškia, tai būtų institucija, kur jau buvo numatyta jau ankstesniais metais kaip vyriausia e, statistikos institucija, tai būtent e, e, reglamente 1923 ir kaip pranešėjas šiame kopitete aš galiu pasakyti, kad parlamentas čia iš tikrųjų neižvelgia jokių problemų. Mes šiuo atveju kalbame apie pritarimo procedūrą su patikrinimų, kad būtent e, e, seni teisės aktai būtų pakeisti naujuoju teisės aktu. O kalbant apie senąją komitologijos procedūrą, kuri buvo taikoma anksčiau, tada čia iš tikrųjų čia mes neturime jokių problemų, mano nuomonė. Čia kalbame tik apie išimties taisyklės kai kurioms valstybėms narėms. Tai yra tokios uh, nuostatos, kurios turėtų būti įtvirtintos vykdančiuosiuose teisės aktuose. Na, iš esmės mes patekime pakeitimus, kurie yra identiški kiekvienam konkrečiam teisės aktui. Ir a, aš dabar tikėčiausi, kad mes pateiksime bendrą parlamento poziciją. Tai būtent, kad komisijos įgaliojimai turėtų būti ne neribojami, o tęstis penkerius metus, tam tai tikrą e, e, ribotą laikotarpį. Na, aš esu pranešėjęs šio klausimo ir galbūt kolegos norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Tada iš tikrųjų, jeigu niekas neprieštarauja, neturi pastabų, tada aš suteiksiu žodį e, komisijai. Ačiū, panė pirmininkė, už tai, kad suteikite žodį komisijai, kad galėtume trumpai reaguoti į šį pasiūlymą, kuris, kaip jūs jau apibrėžėte, yra skirtas tam, kad šie devini tekstai, kurie yra susiję su žemės ūkio ir žuvininkystės statistika, būtų suderinti ir priderinti prie Lisabonos sutarties nuostatų. Taigi mūsų tikslas yra toks, kad mes kitais metais visas nuostatas, kurios yra susijęs su Mm. peržiūros procedūra su tikrinimu e, pašalintume ir pakeistume kitą nuostatą. Taigi, ką jūs jau minėjote, tai kad būtent komitetas turėtų būti pateiktas, kuris atsakingas už šią komitologijos procedūrą e, naujajame teisės akto tekste. Tai vietoj Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto turėtų būti kitas komitetas numatytas. Uh, 2009 metų 223 reglamente, kad tik tai numatyta, kad turi būti supaprastintas statistikos rinkimas ir jos saugojimas, tai reiškia, mes turime suteikti daugiau uh, uh, galios būtent uh, toms uh, priemonėms, kurios uh, padėtų supaprastinti bendradarbiavimą nacionalinių statistikos institucijų su uh, bendra svarbiausia statistikos institucija. Ir kad e, e, šiuo atveju šitą vyriausiojo statistikos komiteto vaidmenį perimtų taip pat Europos statistikos sistemos komitetas. Ir tai, taip statistikos rinkimas bus suderintas ir supaprastintas. Ir, ir būtent bus taikoma komitologijos e, procedūra kitų metų pabaigoje, vėliausiai mes, arba 2014 metų viduryje, mes turėtume kaip tik tai priimti šitą komisijos pasiūlymą. Taigi ačiū už jūsų darbą, ačiū ypač jums, ponė pirmininkė, nes jūs esate pranešėjas šio klausimu. Mes vertiname bendradarbiavimą su jumis. Bene, kolegi, se non ci sono interventi, vi ricordo solo che il tempo. Taigi, gerbiami kolegos, jeigu niekas nenori pasisakyti, norėčiau priminti, kad pakeitimus reikia pateikti iki 21 kovo 12 valandos. Jeigu nėra norinčio pasakyti, tada daroma pertrauka iki 17 valandos. 17 val. atvyks mūsų svečiai iš auditorumų ir tada pasikalbėsime su jais apie bendrą žemės ūkio politiką. Taigi, pertrauka iki 17 valandos.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 auditorumų kolegijos, tai būtent pirmosios kolegijos. Aš norėčiau pasveikinti pirmiausia poną Joanis Sarmas, tada ponę Rasą Budbrigytę, Michaelį Kriton ir Augustiną Kubiką. Aš norėčiau, kad auditorumo atstovai pristatytų, kaip tardami įžanginį žodį, savo darbą. O tada persime prie audito rūmų ataskaitos dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Ir čia mes kalbėsime apie parlamento pateiktus pakeitimus, apie sąlygas, apie kompleksinį paramos susijimą, apie žemės ūkio plėtrą. Ir tada galėsime taip pat pasidalinti nuomonėmis apie ataskaitos rezultatus. Taigi aš dar kartą norėčiau pasveikinti audito rūmų tai pirmos kolegijos seniūną ir dabar norėčiau steikti žodį seniūnai. Ir jau iš karto tikiuosi diskusijos. Pane Sarmas, ačiū. Pone pirmininkė, ačiū už sutiktą garbę priimti mus Europos parlamente. Šitas sutikimas yra pagristas labai paprasta mintimi. Mūsų kolegija kaip tik tai ir užsijima su problemomis susijusiamis su problemomis žemės ūkio srityje. Ir taip pat mūsų kolegija nagrinėja atitinkamas problemas arba klausimus, kurie yra susiję su žemės ūkio arba kaimo plėtra. Taigi bet kokiu atveju mes tikimės pasidalinti mintimis apie savo išvadas, pagrindinės išvadas, pasidalinti savo idėjomis, kaip mes galime e, spręsti pagrindinės problemas žemės ūkio ir kaimiškos plėtros e, srityje. Taigi audito rūmai turi e, penkias kolegijas. Pirmoji kolegija kaip tik užsijima žemės ūkio ir kaimo klausimais. Ją sudaro penki nariai. Čia mes esame keturi nariai vienas e, narys serga. Taigi, mm, prieš, jis susirgo dėja prieš šį susitikimą. E, ponas Mišelis Kretanas yra kolega iš Prancūzijos. Jis yra atvykęs iš e, Prancūzijos auditorumų. Jis yra pirmininkas atitinkamos skyriaus e, Prancūzijos auditorumuose, ponės e, Kubikas, ir atvykęs iš Lenkijos, būtent Lenkijos auditorumų atstovas. Jis e, buvo šių rūmų pirmininko patarėjas, ponė Budbergyta atvyko iš Lietuvos, ji būtent yra atsakinga už auditą Lietuvoje ir užima atsakingas pareigas Lietuvoje. Taigi šitas sustikimas yra parengiamasis posėdis, kuriame mes norime pasidalyti mintimis apie tai, kaip galėtume organizuoti nuolatinius sustikimus su jūsų komitetu. Ir mes taip pat pasirengėme tam tikrą prezentaciją, kaip galėtume apibriežti pagrindinės problemas kompleksinės paramos susijimo srityje arba atsijimo e, klausimą, kaip galėtume spręsti kaimiškose vietovėse. Tai yra, kaip mes žinome, tie klausimai, kurie jūs domina ir norėtumėte išgirsti, išgirsti apie problemas šioje srityje, kurias mes nustatėme ir jums leidus, ponė pirmininkė, e, ponas e, Kubikas, kaip tik tai pirmiausia ir kalbės apie tai, ką auditorumai pareiškė dėl e, kompleksinio paramos įėjimo ir e, paramos atsijimo. E, Pone Budirpytė kalbės apie kaimiškas vietovės, o ponas Kaitanas, kaip jūs prisimenate, jisai būtent pristatė auditorumų nuomonę dėl žemės ūkio politikos reformos. Ir e, jisai taip pat pasakys apie naują žemės ūkio politikos reformą. Ačiū Jums. So I will start. Honorable members of parliament. Taigi, e, ponios ir ponai, gerbimi parlamento nariai, aš norėčiau pradėti nuo to, kad auditorumai kaip tik tai kas, e, kasmet rengia ataskaitą apie kompleksinį paramos susijimą. Uh, Mūsų auditas yra susijęs su keliomis problemomis, kurios yra susijęs su bendraja žemės ūkio politika. Ir pavojingiausios e, problemos, kurias e, nustato mūsų auditoriai, yra tokios. Aš dabar jas trumpai ir pateiksiu. Pirmajame bendrosios žemės ūkio politikos ramstyje daugiausia išlaidų yra susijusios su tiesioginėmis išmokomis būtent susijomis su SAPS schemomis. Tai yra loginė išvada, kaip tik tai būtent to proceso, kuris yra e, susijęs su paramos atsijimu. Mes būtent į tai atkreipiame dėmesį nuolat savo ataskaitose. Na, čia mes atkreipiame dėmesį į tam tikrus e, netikslumus, į tam tikras klaidas, e, taikant tiesioginės išmokas. Tai būtent ar žemės krypas yra tinkamas šitam paramos teikimui ir atitinkamos sąlygos yra taikomos. Taigi pirmoji problema. Taigi, de, tos deklaracijos, tos paraiškos e, dėl e, paramos yra netinkančios atitinkamos sąlygos. Čia ypač kalbant apie ganyklas. Taigi, ganyklos yra ES teisės aktuose apibrėžiamos labai miglotai. Taigi, neaišku, kiek žolės plotais turi būti padengta žemės sklypo, taigi, kad būtų laikoma e, šitas žemės sklypas būtent ganykla. Taigi mes kaip tik tai nustatome tokius atvejus, kaip pavyzdžiui, netgi miškas yra laikomas ganikla. Taigi praėjusiu metu ataskaitoje mes kaip tik pabrėžėme tos dalykus. Kai kurios valstybės narės, kai kurios, kai kurios žemės plotus kaip tik tai apibrėžia kaip nuolatinės ganiklas. Ir tie žemės klypai nėra laikytini ganyklomis. O tam būtent reikia atlikti, siekia nustatant tokias problemas arba tokias klaidas, nuolatinę kontrolę. Ir būtent mes atsižvelgėme į šias problemas ir nagrinėjame jos remdamėsi AIX sistema. Kitas dalykas, tai yra esminė problema. Atsijant išmokas, tai yra koks yra tos išmokos apibrėžimas. Jis yra labai neaiškus, labai platus. Kad, pavyzdžiui, kas yra uh, ūkininkavimas arba ūkinė veikla Europos Sąjungoje. Taigi, o tiesioginės išmokos, ar jos turėtų būti išmoko, išmokamas, pavyzdžiui, asmenims, kurie nėra susiję tiesiogiai su žemės ūkio veikla. Taip negali būti, bet čia kartais skiriama tokia e, parama. Ir Tiesiog ne ūkininkai kartais gauna tokias išmokas. Kai kuriais atvejais rekomenduojama, kad aktyviems, tai yra aktyviai veikla, veiklą vykdantiems ūkininkams turėtų būti skiriamas tokias išmokoms, kurie nuolat vykdo ūkinę veiklą. Tai būtent ir kad jų e, žemės sklypas atitinka atitinkamas sąlygas. Tai būtent, kad išmokos būtų susijusios su tam, tikrai, tam tikra žemės plotu, kuriame nuolat vykdoma ūkinė veikla. Tačiau taip kartais nėra. O trečias dalykas tai yra būtent kompleksinis paramos susijimas. Taigi auditorumai mano, kad kompleksinis paramos susijimas yra būtent esminis bendros žemės ūkio politikos elementas. Ir, ir būtent juo, tuo susijimu turėtų būti pagrindžiamos e, tiesioginės išmokos ūkininkams. Ir turi būti atitinkamos teisinės sąlygos, kad būtų taikomas šitos tiesioginės išmokos. Na, Ir kai kuriais atvejais tai yra vienintelė sąlyga teikiantas išmokas, tai būtent kompleksinis paramos susijimas. Mes kiekvienais metais teikiame tokias ataskaitas, kur uh, pabrėžiame, kad uh, e, SMR uh, e, nuostatos arba atitinkamos taisyklės skirtos uh, šitam kompleksiniam paramos susijimui, jų yra nesilaikoma. Vainasi, būtent nesilaikoma, sakykime, tam tikrų nuostatų, kurios skirtos yra gyvūnų gerovai užtikrinti. Daugiau kaip e, prieš ketverius metus mes paskelbėme e, specialią ataskaitą, kuri buvo susijusi su e, kompleksinė paramos susijimu. Mūsų išvada buvo tokia, kad yra per daug reikalavimų. Yra per daug sudėtingi, ties reikalavimai per daug sudėtingi ir jie pernelyg nekontroliuojami. Tai yra labai sudėtinga sistema, ten yra labai daug konkrečių tikrinimo priemonių numatyta ir nepasiekiamas numatytas tikslas Tai būtent, kad būtų užtikrinama tva, tvari gamtos apsauga. Taigi, taisyklės turėtų būti e, supaprastintos mm, ir nustatyti atitinkami prioritetai. Mūsų e, tyrimai rodo, kad e, šios rekomendacijos vis dar negyvenintas. Mūsų rekomendacijas, kurias mes aptarėme teisėjai, kurios darbo projekte E, e, būtent susijusiame su naujoje finansavimo laikotarpiu. E, apie jį pasikalbės mano, mano kolega Kretanas. Ačiū ponios ir ponų išdėmesį ir atsakysiu jūsų klausimus. Mr. Chairman, honor... Gerbiamas pirmininkai, gerbiamas ponios ir ponai, man labai malonu susitikti su jumis ir pakalbėti apie svarbiausius klausimus, kuriuos mes sprendėme susijusius su kaimo plėtra. Mūsų pagrindinės veiklos rytis yra tikrinti, ar yra laikomasi e, taisyklių vykdant išmokas. Ir dabar mes patikriname 50 procentų išlaidų. Ir mūsų patikrinimai parodė, kad iš esmės sąlygų laikomasi e, valstybėse narėse, sąlygų, kurios yra suformuluotos. Performance audits. We examine value for money ypač dėl to svarbu tai daryti, kadangi čia srityje gali pasitaikyti e, klaidų. Labai svarbu patikrinti, ar ES pagalba pasiekia, yra veiksminga ir ar pasiekiami tikėtini rezultatai. Taip pat per pastarosius metus buvo o, klausta, ar buvo pasiekti tikslai. Atsakyčiau ne kadangi nebuvo pakankamai tiksliai suformuluoti tikslai ir priemonės ir taip pat nebuvo tikslingai taikomos priemonės ir pakankamai daug pasitaikė silpnų pusių stebėsenos srityje. Pakalbėsiu konkrečiai. Pirma, daug valstybių narių savo kaimo plėtros programuose netinkamai suformulavo pasirinktų priemonių poreikį tikslai priemonėms įgyvendinti buvo suformuluoti per daug plačiai programuose ir dėl to buvo labai svarbu išsiaiškinti, kas ko buvo siekiama konkrečiomis priemonėmis ir po to įvertinti, ko iš tikrųjų buvo pasiekta. Antra, atrankos procedūros ir kriterijai nebuvo tinkami, kad būtų galima atrinkti pačius geriausius projektus atitinkančius ES prioritetus ir poreikius ir kartais labai sunku buvo atskirti gerus projektus nuo blogų. Dažniausiai buvo sutarkiamas dėmesys į maksimalų biudžeto lėšų išleidimą ir dėl to iškilo grėsmė ne tik tai ES finansams, valstybių narių finansams, bet ir tų paraiškas teikiančių subjektų lėšoms. Taip pat dėl to buvo labai sunku buvo stebėti tikslų įgyvendinimą. Stebėsena vyko nenuosekliai, kai kurie kriterijai buvo taikomi tik tai pasirinktinai ir apskritai nauda buvo pakankamai nežymi. Todėl iškyla klausimas, ko buvo pasiekta išlaidomis kaimo plėtrai. Ir svarbiausias komitetas, kaip ir jų komitetas, jūsų komitetas ypač, turėtų gauti informaciją apie rezultatus ir apie sėkmę siekiant pagerinti uh, politiką ateityje. Aš esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus, kurie jums gali kilti. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, jūsų komitetas mane buvo pasikvietęs prieš keletą mėnesių pristatyti teismo nuomonę dėl teisėkūros siūlymo, kurį pateikė Europos komisija dėl VŽUP reformos naujam finansiniam laikotarpiui. Tad džiaugiuosi vėl būdamas čia e, šiandieną ir kad nekartočiau, ko, ką jau esu sakęs, norėčiau išanalizuoti teismo nuomonę, atsižvelgiant į tas pozicijas, kuriuojamėsi parlamentas ir taryba diskusijose, kurios vyko nuo tada, kai mes matėmės ir kurios vis tebe vyksta. E, Auditorumo vaidmuo yra pasižiūrėti, ar biudžetas tvarkomas tinkamai ir taip pat ir ES žemės ūkio biudžetą. Remiamės iškeltais tikslais, kuriuos iškėlė teisėje, kurios institucijos e, bendrai žemės ūkio politikai. Gaila, tačiau tenka konstatuoti, kad kai dėl tiesioginės pagalbos e, reglamento projektas, kurį pateikė komisija, nieko nesako apie pagalbos tikslus ir nieko nesako apie rezultatus, kurių laukiama tas priemonės įgyvendinus priešingai negu buvo pranešusi Europos komisija ir negu jinai skelbė, naujoji bendroji žemės ūkio politika bus ta politika, kur bus kalbama labiau apie priemonės, tai nebus ta politika, kuri siekia konkrečių, aiškiai vardintų rezultatų. Šiandien bendroji žemės ūkio politika atitinka tris svarbius tikslus. Pirmiausia, gamybos tikslas, tas tikslas yra pabrėžtas ir sutartyse E, būtina padidinti žemės ūkio ir pakelti našumą. Taip pat yra sakoma, kad siekiama paremti individualias, pabrėžiu, individualias žemdirbių pajamas, ūkininkų pajamas. Ir trečias tikslas yra, kuris laikomas labai svarbiu ir sutartys nėra paminėtas, tai yra aplinkosaugos ir žmonių bei gyvūnų sveikatos išsaugojimas kaip sakė ponas Kubik, ta sveikatos ir aplinkos apsauga šiandien tapo vieninteliu e, pagrindimu tiesioginės pagalbos mokamos žemdirbiams. Taigi, kaip į tuos tikslus atsižvelgiama naujoje žemės ūkio politikoje. E, neseniai buvo paskelbta auditorumų nuomonė dėl naujo teisėkūros siūlymo ir, kad neužimčiau per nelik daug pasisakymų laiko, kalbėsiu tik apie du tuos tikslus. Pirmiausia, e, pajamų parama ir BŽUP žalinimas. Antras ir trečias, tai yra tikslai tarptų, kuriuos paminėjau. Taigi parama pajamoms. Mums teko konstatuoti ir manau, kad tai yra neginčiama, kad bendroji žemės ūkio politika prisidėjo tiek Europos rytuose, tiek vakaruose prie ūkininkų pajamų. Tačiau problema yra štai kokia. O kaip su individualiomis pajamomis, kurios yra minimos sutartyse? Kitaip tariant, kaip yra paskirstoma tiesioginė pagalba jos gavėjams. Gaila, tačiau šiuo klausimu tenka konstatuoti štai, kad didžiausia pagalbos dalis, apie 80 procentų jos, atitenka nedideliam skaičiui e, naudos gavėjų ir didžioji dalis tų pagalbą gaudančiųjų sulaukia labai nedidelės pagalbos dalies. E, kitaip tariant, remiamos yra didžiausios pajamos. Aš nesu tikras, kad, būtent, kad tokio būtent tikslo siekia paramos e, numatytojai ir sutarties autoriai. Na ir tiek rytuose, tiek vakaruose matome, kad pajamos kad parama koncentruojasi didžiausių ūkininkų rankose. Ir dažniau tai nutinka netgi Europos tuose ne vakaruose. Tai yra tiesioginė pasiekmė tos sistemos, kuri buvo paremta e, pagalba mokama už turimą žemės plotą. Naujuose teisės aktuose tikslų nenumatyta jokių susijusių su pagalbos paskirstimu. Tačiau čia norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, mes konstatavome, kad kai kurie naujosios siekuros elementai e, yra tokie, kuriais siekiama didesnės pusiausvyros, e, tolygiau siekiama paskirstyti e, išmokas. Siekiama atsisakyti tų istorinių nuorodų, kurios egzistavo anksčiau ir tai turėtų padėti geriau paskirstyti teikiamą pagalbą. Kita vertus, papildomos išmokos už hektarą skirtos naujiesiams ūkininkams turėtų būti ta priemonė, kuri padėta. Jūsų komitetas taip pat balsavo ir dėl papildomų išmokų už hektaro, kalbant apie pirmuosius 50 ūkio hektarų ir paskutinis dalykas papildoma išmoka už hektarą ūkininkams, kurie e, dirba sunkiose klimatinėse zonose. Mums atrodo, kad visa tai padės tinkamiau paskirstyti ES teikiamą pagalbą. Antras dalykas. Taip pat teko konstatuoti, kad Europos parlamentas, ypač jūsų komitetas, patvirtino Europos komisijos siūlymą numatyti individualias pagalbos sumas, numatyti maksimalias ribas. Ir net jeigu pagal mūsų atliktus skaičiavimus Finansinės pasiekmes gali būti pakankamai kuklios tuo paramos ribojimu. Mūsų supratimu tai yra žingsnis teisinga kryptim. Tačiau mums taip pat teko konstatuoti, kad ES vadovų taryba šiuo klausimu priėmė skirtingą poziciją, kadangi norima, kad tas paramos ribojimas būtų savanoriškas, kitaip tariant, pačios valstybės narės savanoriškai turi priimti sprendimą, ar nori ar nenori numatyti maksimalę, pa, ribas maksimaliai pagalbai. Taigi matome, kad ES vadovų taryba turi kitokią nuomonę negu Europos parlamentas šiuo klausimu. Ir trečias dalykas, siekiant toliau paskirstyti pagalbą. Auditorumai buvo rekomendavę kad pagalba būtų skirta ūkininkams veikintiems aktyviai, veikintiems. Dabar active farmers čia yra toks e, naudojamas angliškas pavadinimas. E, taigi pagalba skiriama veikiantiems aktyviai ūkininkams bus didesnė e, ir tai yra irgi geras dalykas, sprendžiant geresnio paramos paskirstimo klausimą. Komisija siūlė pasirinkti paprastą sprendimą ir man atrodo parlamentas tikriau siūlė paprastesnį ir realistiškesnį sprendimą nei Europos komisija. Ir buvo pasakyta, kad valstybės narės turėtų sudaryti sąrašus tų, kurie neturi gauti pagalbos. Tai turėtų būti tas sąrašas, apie kurį mes esame kalbėję daugelį savo iš ankstinių ataskaitų. Tai yra oro uostai ar geležinkelio uomonės, geležinkelio įmonės ar viešosios administracijos struktūros, pavyzdžiui, gynybos ministerija, neturėtų gauti tos paramos, net jeigu kai kurios struktūros yra įsikūrusios žemės ūkio zonose. Dabar grįžtu prie antro klausimo, kurį norėjau paminėti. E, žalinimas bendrosios žemės ūkio politikos. Pirmasis ramstis susideda iš trijų dalykų bendrosios žemės ūkio politikos ganyklos, tai yra pirma, antra kultūrų diversifikavimas ir trečia e, ekologinių rezervatų sudarimas. Čia mes esame pareiškę dvi pastabas. Viena vertus mes pastebime, kad tas tikslas yra išreikštas e, ir numatant tam tikras priemonės, nustatant finansavimą ir nustatant tikslus, kurie būtų išmatuojami ilgainiui. Pavyzdžiui, dėl nuolatinių ganyklų tikslas yra išlaikyti ganyklų plotus, tačiau lyginant su kuo, nežinome, koks yra atskaitos taškas. Kaip patikrinti, kad nuolatinės ganyklos e, plotas yra nuolatos išlaikomas toks, koks buvo numatytas, kaip ponas Kubik minėjo, būtina apibriežti savoką, nes ji ir dabar yra labai aptakė, labai neaiški nes e, vykstant diskusijoms ta savoka tapo tokia išplaukusi. Kai dėl diversifikavimo, be abejo, dėl to problemos nėra, tačiau yra žinoma, kad turime kalbėti labiau apie sėjomainą. Čia mes kalbame apie tikrą ekologinį tikslą, tačiau apie toks žodis kaip sėjomaina nėra paminėtas reglamento projekte. Trečia, dėl ekologinių rezervatų. Kas ten turėtų būti? Mes matome, kad diskusijų metu turinys viso to šiek tiek siaurėja. Vasario mėnesį vadovų taryba priejo prie išvados, štai kokios cituoju. Prievolė numatyti kiekviename ūkyje e, tam tikrą ekologinį rezervatą Reikėtų, kad ši žemė nebūtų išimama iš apyvartos ir kad tai nepakenktų žemdirbių pajamoms. Jeigu nuostata yra tokia, tad klausimas, kuo pateisinti papildomą išmoką skiriamą už tokio rezervato įkūrimą. Ir paskutinė pasaba, ir po tos pasisakymą baigsiu. Vėlgi dar žalinimo klausimų. Mes konstatavome, kad egzistuoja tam tikros sumaišties tarp pirmojo ramščio žalinimo ir žem, ir antrojo ramščio žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonių. O būtent žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės antrajame ramstie leistų pas, gauti papildomų išmokų remiantis žalinimo tikslu. Konkrečiai tai reiškia, kad ta pati praktika, kuri būtų palankia aplinkai, būtų atlyginta du kartus. Pagal pirmąjį ramstį vieną ir antrą kartą pagal antrąjį ramstį. Čia auditorumai pareiškė savo kritiką ir rekomendavo vengti tos sumaišties ir atskirti ekologinių reikalavimų lygį tarp viena vertus tų veiksmų, kuriuos reikės taikyti visiems ir už ką yra mokama papildoma išmoka. Ir antra, tai kitas dalykas tai yra reiklesni, žymiai didesnių reikalavimų gyvendinimas. Ir už tai turėtų būti teikiama specifinė papildoma pagalba pagal antrąjį ramstį. Tačiau, kaip jau sakiau, dabar tie nauji teisės aktai yra tokie, kur sumaišties kol kas nėra išvengta tarp pirmojo e, ir antrojo ramščio teikiamos pagalbos. Tiek būtų, ponė pirmininkė, dėkoju. Bene, credo che... Ačiū. Manau, kad kolegų pasisakymai sukels diskusijų, jūs pateiksite klausimų, bet to čia salėje yra ir pranešėjai, kurie, ko gero, norėtų patiksinti, ką tam tikrais aspektais, ypač paskutinis klausimas susijęs su dvigubu finansavimu, dažnai buvo kažtai aptarnėjimas parlamento koridoriuose ir posėdžiuose. Taigi aš suteikinėsiu žodį iš eilės, pirmiausia Egnių, po to Sikerskį. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad auditoriai turės pakankamai daug problemos apdar, ap, ap, apibrėždami, kas yra e, žalios pievos arba ganyklos. E, Tačiau kita vertus kartais ir teigiama, kad tas žalios pievos arba dirvanojanti žemė gali būti ir ežeras. Tačiau e, aš lankiausi kartą vienoje šalyje, kuris, e, kur man buvo parodyta apskritai uolieta e, teritorija, žemė, sakant, kad žolė dabar neauga, tai tiesiog yra iš, išdegusi. Jeigu Tačiau, kai medis užauga, sakykime, vienas, tai jau tada tampa ta teritorija, tas plotas e, pieva, o po to, jeigu medžių daugiau prieauga, tada jis tampa tankinė arba miškas. Ir žinoma, tas miškas yra naudingas e, gyvūnams, galvijams pasislėpti, vištoms ir taip toliau, o po to suauga dideli medžiai ir tai žinoma galima ten gilias e, raškyti, e, e, krimsnuoti keuliams. Taigi, todėl visą tai gali būti žemės ūkio naudmenys ir už tai galima būti nubaustam, negauti išmokų. Ir kita vertus, vegetacijos ciklai yra vienas dalykas, bet to, kadangi yra mm, bandoma pažaboti pesticidų naudojimą, vėlgi vegetacija yra naikinama. Kita vertus, kaip mes galėsime įvertinti, kas yra savininkas, kas yra tikrasis ūkininkas, gamintojas. Yra žmonių, kurie investavo į tokius plotus ir, žinoma, ėmėsi tam tikros finansinės rizikos. Ir dabar apskritai toks mm, ūkininkas gali nebegauti jokių išmokų. Jest no, nam powszechnie wiadomo, że są pewne niedoskonałości. Kiekvienas puikiai supranta, kad bendroji žemės ūkio politika nėra ypatingai geros kokybės. Tai reikėtų pripažinti kadangi šitas sektorius yra labai specifiškas. Jisai priklauso nuo gamtos e, sąlygų, čia yra labai plati įvairovė ir ta įvairovė, žinoma, kartais yra palankus veiksnys, kalvojant apie bendrąją žemės ūkio politiką. Aš manau, kad jūs galbūt e, per daug plačiai uh, e, užsimojate. Žinoma, tenka pripažinti, kad apibrėžimai turėtų būti kuo tikslesni, kad būtų galima juos konkrečiau taikyti. Tačiau kita vertus, kartais labai sunku išaiškinti, kaip konkrečiai tos lėšos buvo panaudotas kaimiškuose regionuose, žemės ūkio sektoriuje. Žinoma, yra pateikiamos ataskaitos, jos yra peržinimas, jos yra tikrinamos. Tačiau aš pasikalbėjęs su ūkininkais, vis dėlto dažnau išgirdau, kad viskas priklauso nuo įvairovės, nuo tos diversifikacijos. O tai yra savaime suprantamas dalykas įvairiose ūkininkavimo sektoriuose. Todėl reikėtų labai apdairiai taikyti įvairias priemonės, kad jos nesisuktų apskritai prieš kaimo plėtrą, kad kaimo plėtra nuo to nenukentėtų. Mes iš esmės kalbame ne apie tą didžiąją jūsų manimų grupę asmenų, kurie nori gauti kuo daugiau paramos. Aš manau, kad ne tai yra svarbiausia problema. Jūs kalbėjote apie papildomas pajamas, apie konkurencingumą, apie aplinkos išsaugojimą, apie gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugą. Jūs minėjote, kad didelė paramos dalis tenka tiems, kurie ir taip turi didelės pajamas. Tačiau Tai, nėra, tai dar nėra viskas. Mes turime užtikrinti, kad kiekvienas hektaras taptų konkurencingas ir e, produktyvus. Nepriklausomai nuo to, ar ūkininkas ūkininkautų 100 hektarų ar daugiau plotę, ar kelių hektarų plotę. Jūs e, išsakėte savo nuomonę, padarėte savo pareiškimus. Žinoma, mes iš, išklausėme jūsų e, vertinimo, tačiau manyčiau, kad ne viskas yra taip, kaip jūs atspindite savo informacijoje. Bendroji žemės ūkio politika išmokos šioje srityje yra naudingos visiems dalyvaujančiams, visiems dirbantiems žemės ūkio srityje. Mėginės. Um, I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Jums leidus, norėčiau perėti prie to, ką kalbėjo ponas Sikerski nes aš taip pat turiu ir kitų komentarų, ir kitų dalykų, tačiau dabar apie tai, kas sakė manas Tikierski. Man atrodo, reikia labai aiškiai pasakyti, kad žemės ūkio politika yra sunki e, politika ir sunku jos poveikį vertinti. Susirenka darbo grupės, kalba apie mokymus, apie projektus, gali būti sunku pasiekti kartais tų rezultatų, kurių tikimasi. Ir čia, manyčiau, turėtume kalbėti apie specifines problemas. Nesu tikra, kad tai, ką jūs sakėte, visiškai atitinka bendrosios žemės ūkio politikos dvasia. Jeigu taip yra, tai kai kurie žmonės norėtų, kad atsirastų daugiau schemų bendrai žemės ūkio politikai vystyti ir turime labai aiškiai pasakyti, kaip turėtų šitą politiką vystytis. Kolegos kai kurie dirba prie kaimo plėtros klausimų ir jiems šitie klausimai pačiai aktualūs. Aš norėčiau pasakyti bendro pobūdžio pastabą. Ponas Sikirskis sakė, na, netobula yra bendroji žemės ūkio politika. Norėčiau pasakyti, niekas nėra tobula, netiksliausiai mokslai ne visada yra tobuli. Ir čia atsiranda sumaišties tarp atskirų pasisakymų, nes svarbu analizuoti praėjusią politiką, būsią politiką ir atsižvelgti į ateities poreikius. Aš manau, kad yra labai svarbu analizuojant vieną ar kitą politiką, paaiškinti jos pagrindą. Pavyzdžiui, kai jūs sakėte, kad 80 procentų pagalbos patenka į rankas stambiems ūkininkams. Tai vasiko dėl to, kad tai visą tai buvo susijęs su gamybos skatinimu. Mano interpretacija būtų tokia, e, kad negerai, kad parama eina tiems, kurių pajamos didžiausios. Aš norėčiau pasakyti, kad tiesioginės išmokos padeda remti ūkininkų pajamos. Ir jeigu ta pagalba nebūtų teikiama, ūkininkai neturėtų jokių pajamų. Tai štai turime išsiaiškinti, kokį vaidmenį vaidina tiesioginės išmokos remiant ūkininkų pajamas. E, galbūt aš kažko nesupratau ir jūs galėsite man paaiškinti, ką aš netaip supratau. Man kyla susirūpinimas dėl štai kokios idėjos. Mes bandome paimti pinigus iš visų, sutaupyti, kitaip tariant, visi gaus tą patį, nesuprantant iki galo, kodėl visiems priklauso ta pati pagalba ūkininkavimo skatinimas yra bendrosios žemės ūkio politikos vienas iš tikslų, padedantis įtvirtinti tam tikras politikas, jų tikslus. Mano klausimas būtų toks. Ar studijavote Vokietijos modelį? Tai yra žemių uh, vykdoma politika, kuri yra siejama su bendra žemės ūkio politika. Ar yra kitų modelių, kuriuos studijavote? Mums tai galėtų, pavyzdžiui, padėti priimant sprendimus. Mes pereisime prie naujos politikos. Uh, Dabar parama hektarų yra viena iš didžiausių ir man atrodo, norėčiau sužinoti, ar, kad, ar iš tikrųjų egzistuoja ta problema, kad didžiausi plotų turėtojai gauna didžiausią paramą. Kol kas dėta yra neišvengiama. Mes norime tos problemos išvengti, ją išspręsti ir pereiti prie kitokio darbo modelio. Man iš tikrųjų įdomu, ką galite apie tai pasakyti. Kiti kolegos kalbėjo apie viršutinės ribos pagalbos nustatymą dėl ūkių atrinkimo, dėl jų tinkamumo, dėl susietosios pagalbos. Aš žinau, kad supaprastinimo nebuvo įnešta į tą šritis. Man kyla klausimas, ar yra įmanomas supaprastinti kompleksinės paramos susėjimo taisyklės. Galbūt. Gal galėtumėt pasakyti, kaip? Jeigu susidurite su šia tema dažnai, galbūt kitame, kitoje savo ataskaitoje galėtumėt pasakyti, kaip reikėtų tas taisyklės supaprasinti. Suprantu, kad jūsų vaidmuo yra atlikti auditą, kritikuoti, bet jeigu jūs galėtumėt pasakyti, kad štai mes manome, jūs padarėte ABC žingsnius, tai gal geresnis žingsnis galėtų būti D, kurį mes rekomenduotume tokį ir tokį. Nes tai mums ko gero padėtų sparčiau žengti pirmin. Jūs kalbėjote taip pat apie savokų painiavą dėl žalinimo e, bendrosios žemės ūkio politikos ir kalbėjome apie dvigubą atlygį už tam tikrų priemonių gyvendinimą. Be abejo, išimties, e, iš sumaišties yra, galbūt ir dėl parlamento balsavimo. Tačiau antrajame ramstėje yra numatytos papildomos žalinimo priemonės. E, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos yra žalinimo priemonių, su žalinimo priemonėmis susijusios politikos. E, gauti išmokas už kaimo plėtrą ir žalinimą, man atrodo, yra visiškai normalu. Man atrodo, kad kartais audito yra per daug ir per mažai analizės. Mes, ką, ką mes čia bandome pasiekti? Aš apie tai kalbėjau plenarinėme posėdėje ir kolegos rėmė mane. Mes bandome pasiekti tam tikrų rezultatų, o ne laikraščių antraščių. Ir jeigu ūkininkai įdėgia į savo ūkininkavimo praktiką žalinimo priemonės, viskas yra puiku, mes turime dirbti su jais, turime juos skatinti tai daryti ir toliau. Na, gerai, jeigu tas apmokėjimas bus ir dvigubas už tą jų darbą, bet svarbu yra, kad būtų pasiekta rezultato. Galime dirbti ir su pirmu ir antru ramščiu. Galime įdėkti inovacinę partnerystę. Galime parodyti ūkininkams, kad jų žengiam žingsnį pirmin yra naudingi jiems, naudingi visai sistemai, naudingi aplinkos ingaugai. Jeigu tai jiems įrodysime, jie tuomet įdėks mielai tus principus savo ūkininkavimo praktiką. Aš manau, kad ūkininkams nereikia aiškinti, ką jie turi daryti, ar tai daryčiau aš, ar audito rūmai ir dar kas nors. Tiesiog, jeigu mes bandom kažką primesti, mes sulauksime pasipriešinimo. Ir aš manau, turėtume elgtis priešingai. Jeigu norime pagerinti tvarumą bendrosios žemės ūkio politikos daugeliu aspektų, įskaitant ir uh, aplinkosaugą, mums reikia dirbti kartu su ūkininkais ir skatinti juos dėkti gerą praktiką, tokią praktiką, kurią mes patys tikim. Pavyzdžiui, derliaus įvairovė ūkija yra tas dalykas, kurio naudą, manyčiau, ūkininkai supranta. Ir jie jau pasirinko tą kryptį kai dėl ekologinių e, rezervatų ar e, ekologinių žemės plotų įsteigimo. Iš tikrųjų tai yra naudinga, bet būtina išaiškinti, kokios bus to pasiekmes, kad ūkininkai suprastų. Niekas nenorėtų, kad auktų maisto produktų kainos, nes ir tai sudėlį spaudimą patiria vartotojai. Tačiau jeigu bus kalbama apie ekologinius aspektus E, parodant ūkininkams, kokią naudą patiems ūkininkams turi bėja įvairovės dėgymas, tai tuomet jie lengviau priims tas priemonės ir lengviau jas dėks. Tad aš manyčiau, kad turime pasisakyti už palaipsnišką veikimą siekiant konkrečių rezultatų. Ir tai turės neišvengiamai pasiekmių. Na ir paskutinis dalykas būtų tas, kuris man kelia susirūpinimą. E, paramos susijimas su žemės plotais. Buvo kalbama apie tai mūsų gerbiamų auditorių. Aš manau, kad vienintelis pagrindimas būtų tų išmokų teikiama nauda. Dauguma ūkininkų e, tikisi tos paramos, nes tuo būdu turi pajamas, kurios yra žemesnės ir taip daugeliu atveju už daugelio piliečių ES pajamas. Taigi daugelį šalių, skaitant ir manąją, ta parama ir labai svarbi, pažiūrėjau, jautienos gamybai. E, Ir jeigu nebūtų subsidijų eksportui, tai tuomet nebūtų jautienos gamybos šalyje. Tad e, galbūt tai įneš peno papildomai mūsų diskusijas. Pertvarkydami bendrą žemės ūkio politiką turime apie tai pamastyti, kai kurios antraštinės dalys yra susijusios su politikos pasikeitimais, o mes kaip komitetas turime dirbti aktyviau Jūs ne, mes gerbėme jūsų įsipareigojimus, bet jūs nesate tiesiogiai renk, renkami. Um, yra kolegų, kurie atvyksta iš Europos komisijos ir galbūt man manęs pyks komisijos atstovai, nes aš kalbėsiu ne tai, ko iš manęs tikisi, bet aš esu tiesiogiai renkama žmonių, jų interesams aš atstovauju, aš turiu sakyti tai, ką man sako mano atstovaujami žmonės. Tad štai, O dabar yra bandoma įgyvendinti tą sunkę bendrosios žemės ūkio politikos reformą. Mes norime atsietosios paramos, mes norime daugiau gamybos, mes norime pasižiūrėti, kaip sutaupyti pinigų ten, kur jų reikia. Norime didesnio tvarumo, bet tuo pat metu mažiname tam skirtą biudžetą. Tad e, tai yra ta realybė, su kuria mes susidurėme. Mano iššūkis būtų toks. Aš norėčiau, kad audito e, rūmų pranešimuose būtų daugiau kalbama tos atskirus aspektus, ką manyti apie išmokas už hektarą, kaip tinkamiau jas panaudoti. Ar reikėtų atsižvelgti į žemės vertę, į nuomojamų žemės vertę, ar į hektaro vertę, kai, nus, kai apskaičiuojamos išmokos. Nes jeigu bus mokama tik už turimą žemės plotą, tai išauks žemės ūkio produktų kaina, uh, E, dažnai žemės savininkai nėra aktyvūs ūkininkai ir tą paramą pasinaudos pirmiausia jie. Tad man iš tikrųjų dėl kai kurių siūlomų taisyklių kyla problemų. Kai aš skaitau auditorumų pranešimą, tai tuo susirūpinimu kyla dar daugiau, nes matau, kad siūloma dar taupyti, dar viską mažinti. Tačiau aš manau, kad diskusija yra naudinga, nes mums tai padės ieškoti bendrų sąlyčio taškų ir siekti pažangos. Aš manau, kad krit Vien tik kritika nebūtinai padeda eiti geresnių kelių. Tad aš norėčiau paraginti jūs pasakyti, kritikuojant, o ką daryti, o kaip elgtis. Parodykit mums kelią, duokit mums idėjų. Dėkoju. Grazie, Marija. Deora Vašekovski, poi George Lai. Ačiū. Ponas Šekovski ir tada George Lai. Ačiū, panė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš norėčiau mm, pritarti tam, ką pasakė ponas Sikerskis ir ponia Makinės. Iš tikrųjų, įdomi diskusija ir labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje. Tačiau antra vertus kyla klausimas. Ir aš šiek tiek nustebu dėl šio klausimo. Ar mes turime diskutuoti taip su auditorumais, nes mano patirtis Lenkijoje rodo, aš buvau panašios institucijos vadovas tai būtent nacionalinės audito institucijos Lenkijoje vadovas. Ir šios institucijos pagri, pagrindinis tikslas ir esmė yra e, būtent jos atskirimas nuo politikos. Taigi e, ataskaitos e, turi būti teikiamos tokios, kurios yra susijusios būtent su tam tikrais auditais, su audito rezultatais. Audito rūmai arba auditoriai nėra politinių diskusijų dalis, jie nedalyvauja politiniam procese. Jie nesiūlo sprendimų ateičiai. Na, galbūt aš galėčiau sutikti arba nesutikti su kai kuriais iš jūsų pasiūlymais, tačiau tai, ką mes šiandien išgirdome, tai yra iš tiesų žingsnis truputį į šoną, tai yra peržengiama auditorumo kompetencija. Man džiugu buvo girdėti, kokie yra audito rezultatai ir kokios yra išvados po šio audito. Tačiau aš nežinau, ar turėtume dabar nuspręsti, kaip e, bendroji žemės ūkio politika turi atrodyti ateityje, ar tai iš tikrųjų auditorumų kompetencija nuspręsti jos ateitį. Taigi atsižvelgiant į šio audito rezultatus, nes mes čia vis dėlto analizuojame jūsų ataskaitos rezultatus, Aš norėčiau pasakyti, e, kad, e, kad Lietuvos žemės ūkio politikos e, praei priemonėmis nėra piknaudžiaujama taip jau smarkiai. Aš manau, kad pakankamai aiškiai apibriešti yra bežiai upi, upi tikslai ir priemonės. Manau, kad reikia jų tik tai laikytis tinkamai. Čia panašiai kaip ir Sangulos fondo atveju. Na, mm, prisiminkime čia ES finansinį reglamentą, yra tam tikrų problemų, žinoma, susijusių su finansavimu. Ir mm, tas klaidų skaičius arba piknaudžiavimų skaičius nėra jau toks didelis palyginti su be, bendra apimtimi. Na, akivaizdu, kad tų piknaudžiavimų nėra daug. 40 procentų ES biudžeto yra skiriama žemės ūkio politikai, o tas piknaudžiavimų skaičius, palyginus tokiu kiekiu, yra tikrai nedidelis. Na, dabar sakyčiau, kad iš esmės vienas iš tikslų šių tiesioginių išmokų yra aplinkos apsauga. Bet tai yra, nėra pagrindinis tikslas. Pagrindinis tiesioginių išmokų Tikslas yra e, užtikrintumas. Tai būtent, kad vyktų žemės ūkio veikla, jeigu be tiesioginių išmokų neįmanoma e, e, išlaikyti žemės ūkio, tai turi būti teikiamas tos tiesioginės išmokas, nes kitaip mes pralaimėsime konkurencinėje kovoje su trečiųjų šalių ūkininkais, kurie yra subsidijuojami savo šalyse. Taigi iš esmės tai yra svarbi, tiesioginės išmokos yra svarbi bendro žemės ūkio politikos sritis. Mes e, teikiame finansavimą ūkininkams, mes padedame jiems, kad, kad gautume duoną iš ES, iš Europos, arba, o ne iš kitų valstybių e, įvairiose pasaulio vietose. Taigi mes norime užtikrinti tam tikrą maisto grandinę ir gamybą. Aš nežinau, ar iš tikrųjų ES e, audito rūmai turi teikti politinę nuomonę dėl bendro žemės ūkio politikos ateities. Bet kokia atveju tai aš norėjau pabrėžti. Ačiū. Džordžas e, Lainas, o tada Džimis Nikolsonas. Ačiū. Norėčiau padėkoti auditorumams už jūsų pasisakymus. Aš turiu mm, kelis klausimus kuriuos uždavė ir mano kolegos. Aš manau, kad vienas iš klausimų, kuriuos mes turėtume spręsti, yra tam tikras konfliktas, kuris yra susijęs su bendra žemės ūkio politika. Tai būtent, ko mes siekiame padaryti e, žemės ūkija. Kai kurie manoma, kad iš tikrųjų mes turime remti ūkininkus, žemės ūkį. Ir iš esmės, kaip ir tuose gerovės sistemose, mes turime galbūt, sakykime, patikrinti, ar verti tos paramos atitinkami ūkininkai arba atitinkamos rytis. Čia yra atitinkamų sprendimų, kaip nustatyti, atitinkamų problemų, kaip nustatyti tinkamiausią formą. Tai būtent, ar tai turėtų būti iš tiesų tiesioginės išmokos, sakykime, valstybės lėšos arba viešosios lėšos tam tikroms viešosioms gerybėms Bet, bet kokiu atveju mes turime būti užtikrinti, kad už, tuos, už tas lėšas būtų gautas geras rezultatas, kuris būtų tinkamas visuomeniai. Aš e, manau, kad mes turime vis dėlto eiti teisingamą kryptimį ir nustatyti, ar teisės aktai, kurie dabar reglamentoja šią sritį, yra tinkami. Kitas dalykas, aš e, Norėčiau e, pasakyti, kad e, e, ta parama, kuri 99-2001 metais buvo skirta būtent gamybos sričiai skatinti, ar jinai yra tinkamiausia? Nes šiuo atveju. Nes nepasiteisino šitos išmokos atsižvelgiant į žemės ūkio naudmenų plotą. Bet kokiu atveju negalima pateisinti šios sistemos, žvelgiant į rezultatus, o m, mm, tie iššūkiai, kuriuos kolegė kaip tik tai jums pristatė, tai būtent kaip Vokietijoje yra, sakykime, taikoma atitinkama sistema, apie besiriminti bendrosiam, e, e, tai yra federacinių žemė taikoma e, sistema, Na, bet kokiu atveju tą, e, tą tai sistemai prieštarauja kai kurie e, ūkininkai. O tas aktyvaus ūkininko klausimas. Aš nežinau, ar tos priemonės, kurias pasiūlė valstybės narės, e, e, galėtų padėti apibriežti aktyvų arba neaktyvų ūkininką. Ar jūs manote, kad šios naujos priemonės, kurios buvo pasiūlytos valstybėms narėms, e, e, bus e, padėjęs pasiekti tikslo, kad būtent, kad lėšos patektų aktyviems ūkininkams, tai yra gamintojams. Ar jūs turite kitų pasiūlymų? Na, kaip galima pasiūlyti, pagerinti šias apibrieštis? Ir, o dabar nukrypsiu nuo tiesioginių nuo išmokų prie kaimo plėtros, prie teisėkuros pasiūlymo. Mes pastebėjome, kad e, kaimo plėtra buvo įtraukta į bendrą strateginę e, struktūrą ir tam reikalingi atitinkami rodikliai. Tačiau reikia, kad valstybės narės nustatytų, ar tie šie rodikliai yra tinkamiausi. Bet sistema tampa sudėtinga. Ir kaip galime nustatyti ūkininkų e, tinkamumą pagalbai gauti? Arba kaip bus. Input. Tai būtent kaip tas, tas finansavimas turi būti skir, skiriamas, tai būtent, kad nekiltų per didelės administracinės neštos, kaip turėtų būti administruojama ta pagalba. Bet kokia atveju komisija kaip tik tai atsisakė tos uh, input sistemos ir uh, pasiūlė output sistemą, tačiau bet kokiu atveju tai būtent uh, rezultatu uh, paremtas finansavimas turėtų būti taikomas, tačiau bet kokiu atveju viena sistema pakeičiama kita ir tai nuo to netampa jos paprastesnėmis. Martin Ošling. Jim, labai gerai, kad e, susitikome pasikalbėti, turime gerą progą uh, pasikeisti nuomonėmis tiesioginė diskusijoje ir galbūt taip galėtume išvengti to nusivylimų. Iš tikrųjų mes pakankamai abejojame. Mano rinkiminėje apygardoje yra maždaug 150 ūkininkų ir man labai nelengva jiems paaiškinti, ką mes darome, ką ES jiems skiria ir kaip reikia tą pagalbą iššifruoti. Taigi aš pritariu anksčiau kalbėjusiems, kurie sakė, kad kaimo plėtros programos, ypač mano e, šalyje, dažnai yra galimybė išleisti ES skiriamas lėšas. Todėl tai yra didžiausia, mano manimo, problema. Bet ta, ir, to yra ir kitų problemų, su kuriomis susidurėme ES. Mes tarsi bandome matuoti tuos pačius marškinius kiekvienai atskirai valstybei, regionams ir ūkininkams. Ir vienas dalykas yra nuostatų įgyvendinimas ir kitas dalykas įgyvendinimas konkrečiai regionuose. Čia dažnai susiduria įvairiausi prieštaringi interesai. Žinoma, aš pasisakau už daugiau lankstumo. Dabar dėl antrojo ramščio ir uh, paramos iš antrojo ramščio už žalinimą, už ekologinės priemonės. Dabar netgi neaišku, iš kokio ramščio teks finansuoti. Iš pirmojo ramščio arba iš antrojo ir kaip reikės nubrėžti tą takoskirą tarp pirmojo ir antrojo ramščio, jeigu kur nors priemonė išeina už pirmojo e, ribų. Taigi Mes kol kas patekome į akligatvį ir nepaėgėme išspręsti tų problemų. Žinoma, viena, viena sako, kad tai yra gerai, kita sako, kad kita yra gerai. Šios žemės ūkio politikos reformos e, diskusijų metu yra kalbama apie mažiau biurokratijos. Tačiau Mano vertinimu ir mano požiūriu, kaip diskusijos vyksta taryboje ir vertindamas diskusijas čia parlamente, tai e, susidarau įspūdį, kad prieš pradant e, trilogą sunku tikėtis, kad mes pasieksime patį tinkamiausią sprendimą. Kita vertus, Kaip mes užtikrinsime, kad išgyvens kaimo vietovių bendruomenės? Mano rinkiminėje apygardoje vis mažiau tikrų visą darbo dieną dirbančių ūkininkų yra ūkininkų, kurie dirba tik tai pusę dienos ir iškyla klausimas, kaip mes išsaugosime šitas e, bendruomenės, kaip mes išsaugosime bažnytinės bendruomenės ir taip toliau. Taigi visi tie klausimai man kelia labai daug galvos skausmo ir galbūt dabar, ko gero, reikėtų pamastyti, kaip žemės ūkio politika galėtų papildyti socialinę politiką tam tikrose, tam tikrose kaimiškuose regionuose. Aš manyčiau, kad apie tai reikėtų taip pat pagalvoti. tas žalinimo procesas, finansavimas iš pirmojo arba antrojo ramščio. Žinoma, niekas nenorėtų, kad būtų finansuojama iš dviejų šaltinių, tačiau žiniasklaida dabar pasigavo šitą mintį ir ją toliau plėtoja. Ir dabar yra kalbama apie tai, kad pagal naują bendrą žemės ūkio politiką įgyvenus jos reformą tiesiog bus finansuojama dviejopai. Žinoma, aš pasisakau prieš dvigubą finansavimą. Žinoma, aš e, e, vis dėlto manau, kad jeigu yra mokamas papildomas, e, papildomas išmokos už papildomus hektarus, tai ar tai nėra dvigubas finansavimas ir savo apygartoje aš pasisakau, kad aš pasakau prieš dvigubą dvigubas išmokas. Tačiau kita vertus, jeigu kas nors papildomai investuos į žalinimo ekologizavimo priemonės, tai jisai gali netekti pakankamai daug pajamų. Būtent apie tai reikia kalbėti. Taigi reikėtų atsižvelgti į mūsų rinkėjų abejonės, į jų lūkesčius, nes grįžęs į savo rinkiminę apygardą aš turėsiu vėl pasakyti, kad susitikau su auditorumų atstovais. Mes mm, pasikeitėme nuomonėmis, tačiau iš esmės turėčiau pasakyti, kad nei auditorumai, nei niekas kitas negali mums primesti nuomonės iš šalies, kadangi didžiausia dauguma ūkininkų nenori apgaudinėti šitos sistemos, jie tiesiog pagėdauja, kad už jų pastangas, už darbą būtų tinkamai atlyginta. Ja, <clears throat> Martin, daug temų jau buvo paminėta ir jūs pasiūlėte dažnai susitikti ir pasikeisti nuomonėmis ir tai būtų žinoma naudinga. Aš manau, kad jūs lygiai taip pat keičiasi nuomonėmis su Žemės ūkio ministrų taryba. O mes parlamente taip pat laukiame jūsų, kadangi tos temos, kurias jūs paminėjote, rengiantis dėryboms buvo labai aktualios ir mums, pavyzdžiui, aktyvaus ūkininko apibrėžimas. Tai buvo labai sudėtinga tema ir mums pavyko susitarti dėl pakankamai plataus apibrėžimo. Tačiau kita vertus ir mano šalyje, Vokietijoje, yra tokių ūkininkų, kurie ūkininkauja e, papildomai kadangi ūkininkaudami ir versdamiesi tik tai iš ūkininko veiklos jie neišgyventų. Taigi mes e, savo šalyje pabandėme e, tas e, išmokas priderinti prie pajamų. Kitas dalykas, diskusijų metu mes susitarėme, tačiau ne iki galo dėl to, kaip vertinsime tas spekulacinės įmonės, kapitalo įmonės, kurios valdo žemės plotus, tačiau kurios nėra ūkinės bendrovės. Kaip išspręsti šitą klausimą? Jeigu jūs pasiūlytumėte, tai tuomet diskusija su taryba palengvėtų. Kitas dalykas, kaip reikėtų apibriežti tas, tuos žaliuosius plotus arba e, pievas, kadangi žalieji plotai Greenland ne visada kai kuriuose valstybėse yra tiesiogiai siejami su žolingais plotais, kadangi tam tikrų metų laiku tie plotai visiškai nežaliuoja. Pavyzdžiui, keliaudamas po Austriją, pietų e, Tirolyje, ten, kur yra taip pat ūkininkavima, ten labai sunku būtų įvertinti kiekvieną akmenį, kiekvieną uh, uolingą uh, plotą ir jį elimuoti iš to žaliojo ploto. Ir kita vertus, kaip reikėtų susiekti šitą dalį teritorijos su ekologinė uh, nauda, kita vertus Vokietijoje buvo pakankamai daug plotų, kurie nebuvo pripažinti kaip ekologiniai plotai, nors iš tikrųjų tie plotai, jeigu jie yra nenaudojami, e, e, atneša daug daugiau naudos aplinkai negu tie, kurie yra kultivuojami. Taigi labai sunku vertinti visus pagal vieną vardiklį, kai įsigilini į situaciją, jinai atrodo visiškai kitaip. Jūs kalbėjote apie netikslingas e, išlaidas pagal antrąjį ramsti. Žinoma, reikėtų tas priemonės formuluoti, planuoti tikslingiau, tačiau, žinoma, labai sudėtingas yra tų priemonių įvertinimas. Jeigu, pavyzdžiui, kaip nors e, yra ir bandoma įgyvendinti tam tikras e, ekologinės priemonės, tai po dviejų metų sunku išvelgti tiesioginį poveikį arba naudą. Kita vertus, reikia numatyti ir minimalę pakankamai didelę sumą, kad jinai galėtų atnešti papildomos naudos tinkamai ūkininkaujant, ekologiškai ūkininkaujant dėl bendros žemės ūkios politikos bendrųjų tikslų. Žinoma, čia mes susidurime su politiniu klausimu, jo niekam neišvengsime. Ar visi tie trys tikslai, politiškai vertinant, yra lygiaverčiai? Aš galvočiau, kad nepasieksime tų tikslų vienodai kiekvienoje valstybėje. Viskas priklauso nuo valstybės, kurią vertinsime valstybėse, kuriuose yra mažai, daug mažų ūkininkų, tai ta išmokų e, pusiausvėra bus daug labiau pažeista. Netgi jeigu mes tris kartus daugiau mokėtume išmokų tiems mažiems ūkininkams, jie vis tiek negalės susilyginti su e, didžiaisiais ūkininkais. Taigi susijimo mes neišvengsime niekaip, tačiau vėlgi čia leiduosi, leidžiuosi į politinės diskusijas. Jūs kalbėjote apie tai, kad bandėte įvertinti e, kontrolės standartus atskiruose valstybėse. Kaip Jūs manote, ar yra kokia nors daugmaž panaši ES vertinimo sistema visose valstybėse? ar galbūt apskritai tos kontrolės institucijos tarnybos turėtų derinti savo veiksmus arba tą, tos parametrus. Eu queria agradecer as opiniões. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už pateiktas nuomonės įdomu jas išgirsti. Aš be abejo su kai kuriomis pareikštomis nuomonėmis sutinku, su kai kuriomis ne, nes diskusija politinė ir nuomonių gali būti visokių. Akivaizdu, kad man be abejo man labiau patinka keistis nuomonėmis su kolegomis deputatais, tačiau išgirdome um, įdomių idėjų, o svarbiausias tikslas yra priimti geresnius teisės aktus. Jaučiausi šiek tiek pasimetęs, nes kai kalbame teisės ir tie apie valdžių atskirimą, aš maniau, kad yra viena vertus teisėkuros institucijos, tai yra parlamentas, deputatai ir kita vertus yra e, teisminės institucijos, kurios e, užtikrina, kad kuo geriau būtų taikomos teisės normos. Tad e, dėkoju už tas nuomonės, kurios, man atrodo, šiek tiek viršė teismo auditorumų įgaliojimus. Ir Ačiū už pareikštą kritiką ir mūsų tikslas taip pat yra padėti auditorumams priimti geresnius sprendimus, nes klaidos juk yra ir ten įmanomos. Kolega Prėda. Ačiū, ačiū už diskusiją. Iš tikrųjų, bet jeigu mes dabar e, diskutuosime intensyviau su audito rūmais, tada aš priklausyčiau tiems, kurie pasakytų, aš džiaugiuosi e, kritikų patiktą ataskaitą nes kartais mes tik tai dažniausiai verdame savo sultyse ir, ir turime kartais iš, iškirsti nuomonę iš šalies. Tai būtų, kartais būtų netgi sveika. Taigi, bet kokiu atveju čia mes turime pažiūrėti, ar visuomenė, visuomeniai priimtini mūsų tikslai ir kad būtų sažininga diskusija vystoma ir kad būtų pasiektas tos diskusijos atinkamas rezultatas. Tačiau <clears throat> aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad e, žemės ūkio politika man yra taip pat ir saugumo politika, tai yra užtikrinimo politika, kad žmonės būtų užtikrintai aprūpinami e, žemės ūkio produktais arba maisto produktais. Tačiau ši politika turi ir savo kainą. Arba mes atsisakome šio tikslo. Na, čia visuomenė taip pat vyksta tokia diskusija, ar reikia mums bendros žemės ūkio politikos. Galima diskutuoti šio klausimo, tai bet kokiu atveju e, galim paprastai išspręsti šią problemą. Antras dalykas, tai, tai dėl tiesioginių išmokų. Aš e, nuo 92 metų seku š, š, diskusijas dėl tiesioginių išmokų, čia e, kaip atsiejamas, pavyzdžiui, tas, šitas išmokos arba susijęjamas su, sakykime, su tam tikrų plotų, tai, tai būtent kompleksinis paramos sujimas tam tikromis sąlygomis. Ir a, mes norime kaip tik tai kurti tokius ūkininkus, verslininkus, kurie užsimtų gamybą. Ir kad jie aprūpintų mūsų piliečius žemės ūkio produktais. Tačiau šitas aktyvus ūkininkas arba ūkininkas verslininkas, e, kaip tik tai reiškia, kad e, ūkininkai nusprendžia, e, ką jie augins ir patys rinkoje parduoda savo produktus. Taigi būtent jeigu daugiau ūkininko bus, kurie vykdys savo veiklą, tada bus daugiau produktų, tada bus mažesnės kainos E, ir, sakykime, tada mes galėsime sumažinti e, arba e, šitą, padidinti tą tiesioginės išmokas, bet jeigu kainos už maisto produktus padidės, tada galėsime sumažinti tiesioginės išmokas. Taigi, bet kokiu atveju aš tikėjausi nedėlio komplimento iš, iš auditų rūmų, nes bet kokiu atveju mes kaip tik tai šio tikslo daug maž, daug maž ir siekime ir truputį pasiekime. Kitas dalykas. Čia aš kaip tik pykstu nes e, atvykau iš regiono, kuriame truputį didesni ūkiai yra ir 20 e, procentų e, ūkių gauna 80 procentų paramos čia, kaip aš jau girdėjau. Tada aš norėčiau paklausti atgal, o kam nepatinka tai? Na gerai, jeigu ūkininkas tikrai atitinka tam tikras sąlygas, mokestinį paramos susijimą ir iš tikrųjų jis yra didelis, tada bet kokiu atveju gauna šitas išmokas už savo tūkstantį hektarų. Na, O kaipgi jūsgi norėtumėte reaguoti į šią situaciją? Jūs galite pagerinti statistiškai šią situaciją, pasakydami, kad to, tas, išbrauksime visas, e, visus ūkius iki 5000 eurų ir sukursime tam tikrą specialų fondą, kuri, iš kurio bus mokamos tiesioginės išmokos. Tai vadinasi, e, bus mokamos tam tikros tiesioginės išmokos tik tai e, socialiai silpniems ūkininkams. Ir tada situacija pasikeistų, nes 5000 ploto 5000 hektarų ploto ūkininkai bus išbraukti iš statistinės imties. Tada atrodys viskas daug gražiau. Kitas klausimas. E, iš tikrųjų reikia pagalvoti iki galo. Jeigu kas nepatinka, tada galima surasti bet kokį, bet kokį sprendimą. Tada galbūt ūkiui reikia taikyti tam tikrą išmoką. Tai būtų e, nebiurokratinis būdas, tai yra 3000 eurų e, per metus vienam ūkiui, tada išdalinsime visus pinigus. Ar iš tikrųjų mes norime to? Tada iš tikrųjų statistika būtų atrodytų gražiai. Ar mes norime nustatyti e, e maksimalės ribas ir taip išbręsti tą statistinę problemą. Ir e, tiesiog pritaikyti tam tikroms sąlygoms tos ūkius, pavyzdžiui, suskaidyti tos ūkius arba e, politiškai kaip nors aiškinti kitaip tas bendro žemės ūkio politikos sąlygas. Man tai nepatinka toks būdas. Bet kokiu atveju mes norime kurti verslinį ūkininkavimą, bet tačiau mes turime tam tikrą baimę ar abejonės, kad tie ūkininkai vykdys savo veislą per aktyviai ir bus mūsų žingsniai per trasus. Dar kitas dalykas. Mes norime iš tikrųjų dabar analizuoti savo klaidas, kurios padalytos, pavyzdžiui, yra e, regione. Į tas, tas klaidas turime išsprosti regioninių lygmenių. Jeigu Briuselėje yra padarams klaidus, tai yra jau, jau visas sąjunginės e, klaidos. Mes iš esmės dabar turėtume atkreipti dėmesį, kad regionuose būtent e, kūriamos tam tikros iniciatyvos, kurios ir padėtų spręsti tas klaidas, o tų iniciatyvų yra tikrai daug. Ir tokiu atveju mes užtikrinėme skaidrumą ir nebūtų, nebebūtų korupcijos. Kitas dalykas tai yra dvigubas finansavimas. Na, iš tikrųjų, čia nelabai kam patinka tas dvigubas finansavimas, jis kritikuojamas. Pirmojo ir, ant, ir pirmajame antrajame ramstyje yra numatytas toks, sakykime, arba galimas toks dvigubas finansavimas. Ir e, čia tas žalinimas e, kaip tik yra susijęs su to, kad dvigubas finansavimas yra skiriamas, tas dvigubas išmokos. Tačiau bet kokią mes galime nuspręsti, kad e, mes netaikysime tokio dvigubo finansavimo, tai būtent tiems ūkiams, kurie tradiciškai ūkininkauja, arba tiems ūkininkams, kurie atitinka tam tikrus aplinkosauginius reikalavimus. Gal jūs turite kokių pasiūlymų? Dėkuoju, kolegos. Ačiū. Kolegai Sarmas, norėčiau patikslinti, kad tos diskusijos yra bet kokiu atveju naudingos, nes jos padeda geriau vieniems kitus pažinoti, institucijoms glaudesnius santykius palaikyti. Jos vyksta ne dėl to, kad mes norėtume stumtelt auditorumus, kad čia vaidintų kitokį vaidmenį ir taip toliau ir panašiai. Be abejo, auditorumai turi savo funkcijas, politinę atsakomybę, Mums tenka kitokia atsakomybė, taryboje dar kitokia. Tačiau aš manau, kad auditorumų pastabos gali mums padėti geriau priimti teisės aktus, geresnius juos priimti ir išvengti tų problemų, su kuriomis susidurėme ir jos yra sudėtingos. Aš manau, kad kad, kad pažvelgia į balsavimo rezultatus Strasbūre plenarinėje sesijoje, matome, kad viskas krypsta tinkama linkme, pozityvę linkme. Matome, kad komisija teikia neblogus siūlymus, o jum be abejo teks kontroliuoti, kaip ta nauja politika įgyvendinama. Ačiū dar kartą ir dabar suteikim žodį apibendrinimų diskusijų. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū Europos parlamento nariams, kurie pateikė mums klausimus ir kurie išdėstė savo nuomonę. Leiskite, prieš suteikiant žodį kolegoms, atsakyti tikslius klausimus, pasakyti du patikslinimus, kad neliktų nesusipratimų. Europos audito rūmų kompetencija yra dviejų kategorijų. Pirmiausia, renkti auditus, o antroji kompetencija yra pateikti nuomonę dėl teisės aktų projektų, kurie yra susiję su ES finansų valdymu. Du kolegos, kurie kalbėjo pirmiausia, pateikė jums mūsų pastabas remiantis mūsų auditorių pranešimais ir ataskaitomis. Galima pasakyti, kad tie pasisakymai buvo paremti faktų konstatavimu, nes buvo konstatuota, kad buvo nusižengta ES normoms, standartams, taisyklėms, o jų būtina laikytis, kai kalbame apie pagalbos mokėjimą. Kai dėl audito ataskaitų, aš nemanau, kad čia yra daugiau problemų, aš nemanau, kad mes peržengėme savo kompetencijos ribas, mes turime dar tokią vieną kompetencijos rytį, kaip aš jau sakiau, kur yra nustatyta sutartysė, turime teikti nuomonę dėl teisėkuros aktų. Ir čia mes suprantama veikiame kaip audito rūmai, bet tai nėra audito ataskaita, tai yra mūsų nuomonę, kurią mes teikiame dėl konkretaus teisėkuros akto. Veikiame tuo atveju kaip profesionalų technikų e, organizacija. Mes neprimam politinių kažkokių siūlymų ir sprendimų. Mūsų pateikiamos nuomonės yra parengtos ar, paremtos arba mūsų praeities patirtimi, Kitaip tariant, jeigu esame konstatavę, kad Europos komisija siūlo teisės aktą ir toliau nori išlaikyti tokį tekstą, dėl kurio praeitie yra kilę problemų ir mes jas konstatavome, mes tuomet e, pateikėme savo nuomonę, sakydami, kad na, nebuvo atsižvelgta į mūsų pastabas. Be abejo, yra tokių tikslų ir mes tai konstatuojame, ar tai būtų priešingi tikslai, ar tai būtų priemonės tikslams pasiekti. Mes konstatuojame tais atvejais, kai nepakanka priemonių tikslui pasiekti ir tą irgi aiškiai pasakome savo ataskaitose. Mes niekada netliekame politinių vertinimų e, susijusių su teisė, teisės siūlomais aktais, bet mūsų tokia funkcija yra, mes turime pateikti nuomonę Ir teikdami nuomonę mes turime dėja atlikti teisėkuros akto vertinimą, bet tai yra nuolatos e, atliekama remiantis techniniais profesionaliais kriterijais. Dar viena pastaba jums leidus būtų štai kokia. Matėme, kokios problemos iškyla susijusius su ganyklomis. E, be abejo, ne mes, auditoriai, numatome taisyklės. Taisyklės yra egzistuojančios, mes turime žiūrėti, kaip jos interpretuojamos. E, ne auditorumai numato taisyklės, ne auditorumai jas taiko. Auditorumai stebi ar gerai taikomos numatytos taisyklės. Ir aš manau, kad mes tai darome remdamiesi sveiką realizmo dozę ir mes nesam ypač dideli formalistai, kad dėl tų tekstų interpretacijos. Taigi kritika yra susijusi su taisyklėmis, o auditorumai taisyklių nekuria. Mes tik tikriname, kad jos būtų tinkamai taikomos. O dabar jums leidus suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia, ponas Kubik. O paskui dar poniai Budbergytė suteiksiu žodį ir galiausiai poniai Kretų. Prašau. Thank you. <clears throat> I will try start because I started this uh, presentation of our... Kadangi aš pradėjau pirmas prieš tai, dabar pradėsiu pirmas atsakymų raundą. Norėčiau atsakyti į kolegos Vojčiakovskį ir Čikerskį klausimus, kolegų iš Lenkijos klausimus. dėl to, kad auditą reikėtų atskirti nuo politikos. Kolega Vojčiakovski kalbėjo apie tai. Būtent tai yra ir svarbiausias dalykas. Audito rezultatai turi būti objektyvus ir mes pateikėme išanalizavę padėtį savo vertinimą ir rekomendacijas. O dabar, kai kalbame apie naują finansinę programą, kuri turės būti patvirtinta. Tich, novich. Ir lygiai taip pat mes pateiksime savo objektyvų vertinimą ir nieko daugiau. Kolega Vojčiakovski kalbėjo apie piknaudžiavimą naudojant bendrosios žemės ūkio politikos lėšomis. Kaip ir visose politikos srityse yra pakankamai dažnas, dažnas e, piknaudžiavimas ir todėl mes atlikome, atlikome vertinimą, stebėjimus pagal tam tikras nuostatas ir konstatavome, kad dažniausiai lėšos yra naudojamos tikslingai, tačiau Kita vertus, tos e, išmokos galbūt naudojimas ne visiškai tinkamos, kadangi nėra pakankamai aiškių, griežtų apibrėžimų. Pavyzdžiui, kas yra finansuojamas plotas arba kas yra aktyvus ūkininkas. Taigi, e, tos savokos turi būti tikslesnės kiek įmanoma. E, kolegos Sikerski klausimas. Taip, žinoma, visur yra nesklandumų. Tačiau sunku būtų juos įvertinti konkrečiais procentais. E, kolega Sikerski kalbėjo apie tokius pažeidimus, kurie sudaro 5 procentus. Mūsų vertinimu tokių pažeidimų galbūt yra apie 2 procentus. Taip pat e, Sikerski tarsi suprato, kad mes pasisakome prieš bendrąją žemės ūkio politiką. Tačiau tai nėra teisingas požiūris, kadangi visų mūsų tikslas yra pagerinti bendrą žemės ūkio politiką, o mūsų atveju mes galime įnešti savo indėlį, pateikiant vertinimą iš šalies ir siekiant kuo geriausio rezultato. Žinoma, mes niekada neformuojame politinės nuomonės, tačiau mes bandome pasiekti, kad šitą politikos rytis tarnautų kuo daugiau ūkininkams. Vertimas gali būti užtikrinimas iki pusės septynių, todėl prašau paskubėti formuodami mintis. pakalbėsiu apie kaimo plėtros aspektus. Buvo klausima, kaip apdairiai leisti lėšas ir kaip įvertinti tą rezultatą, kuris yra pasiektas kaimo plėtros srityje. Jūs teisingai paminėjote kai kurias problemas, Ir aš taip pat norėčiau pridurti iš savo pusės, kad mums labai sunku įvertinti, kokią naudą atnešė investuotos lėšos. Ir sunku įvertinti poveikį, kurį patyrė kaimo plėtra. Tačiau vis dėlto reikėtų paminėti, kad yra reglamentuose suformuluoti ES kaimo plėtros prioritetai ir kartais mūsų manimų jie suformuluoti per plačiai, per aptakiai. Kaip ten bebūtų, turi būti regioninis poreikis, kurį turi suformuluoti valstybės narės. Šitie specifiniai regionų poreikiai turi būti labai aiškiai suformuluoti tikslų pavydalu suformuluojant tikslingą sistemą. Valstybės narės turi pakankamai daug laisvės pačios suformuluoti tuos poreikius, tikslus ir be to pasirinkti tinkamiausią sistemą, kuri bus įtraukta į kaimo plėtros programas. Taip pat valstybės narės gali pačios pasirinkti atrankos procedūras ir kriterijus. Pavyzdžiui, mes tikrindami žemės ūkio bendrovių holdingų veiklą, konstatavome, kad kai kurios valstybės suformulavo griežtus kriterijus, aiškius tikslus, bet kai kurios valstybės to nepadarė. Todėl mes konstatavome, kad komisija, kai tvirtino kaimo plėtros programas, patvirtino kai kurias iš jų, neįsigilinusi, ar iš tikrųjų suformuluoti konkretūs tikslai. Ir jeigu yra siekiama pas, kokiu nors tikslu, reikia konkrečios aiškios sistemos. Taip pat kalbant apie kaimo plėtrą, reikėtų pasakyti, kad pusė investicijų arba paramos lėšų yra skiriamos investicijos projektams. Investicijų projektams taip pat yra numatytos sudėtingos kompleksinės taisyklės, numatant viešuosius pirkimus. Būtent viešieji pirkimai dažniausiai kelia ypatingų problemų. Todėl mes rekomenduojame nebūtinai paprastinti taisyklės, bet sustiprinti tikslų ir siekinių sistemą. Norint patikrinti, ar laikomasi taisyklių, reikia aiškiai suformuluoti principus ir kriterijus. Dėkuoju. I, I am... Bardzo dziękuję pani. I am finishing. Three minutes. Three minutes for you. Tris minutės dar skiriame jums. Euh, thank you. Bon, je vais, alors, deux, je vais juste retenir deux ou trois. Norėčiau du, tris klausimus dar paminėti. Pirmiausia, tikslai. Tai dėl tikslų. Klausimą užduoja ponas Agnijų, e, ponė Maginės ir kai kurie kiti kolegos. Juk ne auditorumai numato bendros žemės ūkio politikos tikslus. Mes pareiškime tik, kritiką tik dėl to, kad tikslų nėra. Jei perskaitytumėte bendrąjį reglamentą dėl tiesioginės pagalbos teikimo, būčiau dėkingas, jei galėtumėt pasakyti, kur yra suformuluoti bendros žemės ūkio politikos tikslai tame reglamente. Atsakymas yra aiškus - niekur tie tikslai nesuformuluoti. Uh, Bet juk ne auditorumai šitaip sumastė, tai yra dokumentas, kurį jūs gavote iš Europos komisijos, jūs pateikit pakeitimus, o dabar diskutuosite su taryba dėl šio dokumento. Norėčiau pateikti ir tikslų pavyzdį dėl nuolatinių ganiavos plotų. Juk ne mes turim apibriežti, kas yra nuolatinis ganiavos plotas. Mes sakome tik tiek, kad šiandien, kai kalbame apie tai, kad būtina išlaikyti pievų plotus, ganevų plotus, tai reiškia, kad reikia išlaikyti aukšto lygio ganevos plotus. O ką tai reiškia? Tai reikėtų tai žinoti, kiek tūkstančių hektarų Europos Sąjungoje bus laikomi ganyklomis ir kiek tokių bus po 2020 metų, aš nežinau. Jūs juk šito taip pat nežinote, Europos komisija regis nežino taip pat. Tai yra pirmoji problema. E, tiksluose trūksta nuoseklumo. Antra, e, dar kartą grįžkime prie tų ganevos plotų. Aš esu audito rūmų narys ir nesu kompetitingas susirinkti, kas tai yra. Tačiau konstatuoju štai ką. Šios savokos turinys nuolatos plėtėsi, plėtėsi, plėtėsi diskusijų metu ir šiandien tiesiog papuolame ištisą savokų mišką. Kitaip tariant, sakoma, kad netgi miškelis esantis ganykloje gali būti laikomas ganyklos plotų, kadangi neva ten šešėlį randa besigalantis gyvuliai. Bet juk vėl, ne aš apibrėžiau tai, kas yra nuolatinis ganevos plotas. Dabar dėl pajamų dar viena pastaba. Pone Maginės apie tai kalbėjo, man atrodo. Norėčiau priminti ir tą sakiau savo pasisakymo metu Ir tai nėra naujas dalykas, nes daugelį ataskaitų jau atsispindėjo. Taip mes konstatavome, kad bendrai kalbant, bendroji žemės ūkio politika įnešė svarų indėlį padidinant ūkininkų pajamas. Europos Sąjungoje visoje, tiek vakaruose, tiek tuose tai buvo pastebėta. Na, dabar jau, sakyk, pereikime prie išvadų. Aš manau, kad tai yra puikiai išvada kadangi vertimo komanda netrukus mus paliks. Ir aš manau, kad tai yra puikiai jūsų pasisakymo išvada. Dėkoju Jums už tai. Mums reikalingas dialogas, mums reikia konkretesnių daugelio savokų. Dėkoju už pasisakymus, už pastabas ir manau, kad ta bendra diskusija padėjo mums padaryti reikiamas išvadas. Rytoj pradedame dirbti 10 valandą, proskontrinatorių posėdis, o 11 valandą vyks komiteto posėdis. Dėkoju visiems ir atsiprašau už tai, kad teko trumpinti jūsų pasisakymus. Tikiuosi, kad manau, kad tas posėdis buvo iš tikrųjų įdomus, nes išklausėme įvairių nuomonių, priešingų nuomonių. Na, o jeigu egzistuoja priešingų nuomonių, reiškia dar yra apie ką pamastyti. Ačiū.